Buongiorno. Labas rytas. Vakar vakare koordinatorių posėdis vyko ir baigosi, tačiau nieko daug nenusprendėme. Nusprendėme dėl Vengrijos konstitucijos klausimo e, sulaukti Europos tarybos e, dokumento ir tuomet daug objektyviau išnagrinėti moksliškiau E, šitos dalykus, e, užsiimant e, lyginamąją teisinę analizę, o kalbant apie prisijungimą ES prie žmogaus teisų konvencijos, kadangi Paryžiuje vyks tarp parlamentinis susitikimas, tai mes manome, kad parlamentinėje Europos tarybos e, asamblėjoje turi būti parengtas e, dokumentas, aktas. Ir e, reikėtų 255 straipsnio nuostatų čia laikytis, tai yra e, Lisabonos sutarties šio straipsnio. Ir tuomet turėtų būti parinktas arba du kandidatas teismui. Mes nusprendėme, kad spalio ketvirtos dienos e, posėdis perkeltas į spalio penktą dieną, toliau dokumentai, kurias gavome. Tai yra peticijų komiteto dokumentas ir ten yra kalbama apie teisę šiam komitetui būti kompetentingam tais atvejais, kuomet bus piliečių iniciatyvos kontekste renkami parašai. Tuo tarpu mes manome, kad piliečių iniciatyva ir peticijos nėra tas pats dalykas, tai yra skirtingi dalykai ir kad piliečių iniciatyva yra susijusi su teisėkuros procedūra. O a, peticijos komiteto kompetencija čia būtų ginčitina, nebent ta iniciatyva būtų susijusi su peticijomis. Tad mes parašysim laišką, patiksintami savo poziciją ir e, Taip pat pasakysim, jog mūsų komitetas yra kompetentingas šioje srityje. Tai tiek būtų apibendrinant koordinatorių posėdžio rezultatus, o dabar galime pereiti prie mūsų šios dienos posėdžio klausimų. Tik tai priminsiu, jog šis posėdis dabar transliuojamas internetu. Vakar nusprendėme, jog šiandien dar nagrinėsime kolegos Martin pranešimą dėl e, pasiūlymo dėl Europos parlamento reglamento, dėl išsamių parlamento naudojimas į tyrimo teisę reglamentuojančių nuostatų. Pranešėjas apibūdins padėtį e, šiuo klausimu ir tuo būdu padarys įžangą į diskusiją. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad e, pakeitėte darbo atvarkę. Europos parlamentas e, turi teisę um, įsteigti tyrimo komisiją, kad jos išnagrinėtų įvairius pažeidimus įtariamus arba neteisingo administravimo e, pavyzdžius. Aš Noriu grįžti prie ankstesnių diskusijų ir pasakyti, kad e, tyrimo komitetai skiriasi nuo laikinųjų komitetų, e, kaip pavyzdžiui komitetai klimato kaitos klausimams nagrinėti. Šie komitetai yra įsteigiami pagal 175 ir 76 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį. Tuo tarpu šiuo metu parlamentas neturi pakankamai galių atlikti tyrimus ir todėl turime parengti naują reglamentą, pagal kurį um, būtų suteiktas didesnės galios tyrimo komitetams. Nuo 1995 metų buvo sudaryti trys tyrimų komitetai. Tai yra Transit, bendrijos tranzito sistemos tyrimo komitetas, taip pat GSE, e, galvijų spongiforminės encelopatijos tyrimo komitetas, taip pat ECVU, bendrovės Equitable Life Assurance Society krizės tyrimo komitetas. E, šis e, komitetas, NEQI komitetas, savo darbo metu jau teikia pasiūlymus keisti e, tyrimų komiteto veiklą. Mastrikto sutartyje yra įtvirtintos nuostatos reglamentuojančios tyrimų komitetų veiklą ir yra numatytos e, detalios e, nuostatos e, tarp institucinėme susitarime. Tačiau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai daugelis dalykų pasikeitė. 226 straipsnėje teikiama, kad Europos parlamentas gali nustatyti naują reglamentą savo iniciatyvą pagal specialią teisėjų kuros procedūrą gavęs tarybos ir komisijos pritarimą. Taigi, EQUI krizės tyrimo komitetas jau savo laiku buvo paruošęs rekomendacijas būsimai tyrimo komitetų reformai susijusiai su naujų galių suteikimu tyriui. Ką nustatė EQUI krizės tyrimo komitetas? Pirmiausia, buvo nustatyta, e, kad nėra suteikta pakankamai galių kviesti liudytojus duoti parodymus tyrimo komitetui. Tuo tarpu pats tyrimas negali būti pakankamas neturint šių parodymų. Pavyzdžiui, nebuvo anksčiau numatyta jokių sankcijų, jei liudytojai atsisako teikti parodymus tyrimo komitetui komitetui. Taip pat nebuvo galimybių kreiptis į nacionalinius teismus, kreiptis dėl teisinės pagalbos. Taip pat e, Tyrimo komisija ne, negalėjo pati priimti sprendimo, kokiu, kokiais dokumentais e, galima naudotis ir nebuvo įmanoma gauti šių dokumentų iš nacionalinių valstybių. Kalbant apie patį tyrimą, tyrimo komitetas turėtų turėti prieigą prie visų ES institucijų dokumentų, taip pat e, šis komitetas turėtų galėjote atlikti tyrimus susijusius su, e, su visais atvejais. Taip pat e, šiam komitetui liudytojai turi teikti visą galimą informaciją. Komitetas turi turėti teisę kreiptis į visus fizinius ir juridinius e, nacionalinių valstybių asmenis. Tai yra Jei mes kreipiamės į komisiją prašydami informacijos, komisija pirmiausia turi nuspręsti, kas atstovaus komisijos interesams. Tačiau mes e, nustatėme, kad pavyzdžiui konkretus asmuo gali atstovauti savo požiūrį komisijoje. Ir Nenoriu dramatizuoti situacijos, tačiau jūs e, galite teikti, kad žmonėms įspėjantiems apie e, neteisingą administracinę veiklą tai gali tapti teisiniu pagrindu pranešti apie teisės pažeidimus. Mes e, Rėmėmės įvairiais šaltiniais, tame tarpe ir įvairiomis rekomendacijomis ir laikantis dabartinių taisyklių yra numatyta bendradarbiavimo galimybė. Tyrimo komitetas e, turi turėti teisę skirti sankcijas tais atvejais, kai e, liudytai nedoda parodymo. Taip pat e, šie komitetai e, turi turėti platesnės galės nei praeitįje. Šie komitetai turi turėti visas galimybės išaiškinti konkrečius atvejus ir skirti atitinkamais atvejais sankcijas. Atskirių individų atveju valstybės narės turi remtis nacionalinės teisės aktais. Skiriamos sankcijos turi būti teisingos ir proporcingos. Atskirais retais e, atvejais, kai esama įtarimo, jog e, padarytas rimtas e, pažeidimas, galima reikalauti panaikinti atitinkamo asmens imunitetą. Ypač tais atvejais, kai tyrimo komitetas turi pakankamai įrodymų apie neteisingą administravimą arba teisės akto pažeidimą. Taigi, aš esu pasirengęs atsakyti į kolegų klausimus. Suprantu, kad e, sudėtinga sutarti dėl vieni, vienodo e, tyrimo komiteto modelių. E, kartais e, pačios institucijos turi imtis iniciatyvos e, steigdamos tyrimo komitetą, to tarpo tyrimo komiteto pagrindinė užduotis yra nustatyti, ar tam tikras pažeidimas buvo padarytas ar ne. E, tuo tarpu šiuo metu tyrimo komitetai net surinkę visą galimą informaciją ne, negali, neturi galimybės numatyti sankcijų, skirti baudų arba kitų bausmų. Tokie yra faktai, dėl kurių dabar, pagal dabartinę tvarką veikiantis tyrimo komitetai negali imtis jokių sankcijų, tai reikia keisti. Martinė į. Dėkuoju, kolegai. Martin. Dabar parlamento nariai gali pasisakyti šituo e, klausimu. Aš norėčiau paklausti štai ko, kolega Martin. Prieš tai dirbę komitetai buvo sudarę tokius tyrimo, tokius tyrimo komitetus, jūs minėjote juos. Pirmininkė, tai buvo transit, bendrijos tranzito sistemos tyrimo komitetas kuris nagrinėjo bendrosios žemės ūkio politikos e, priemonių įgyvendinimą, taip pat e, prekių judėjimą. Taip pat buvo ESB1 GSC tyrimo komitetas galvijų spangiforminės encelopatijos tyrimui numatytas. Ir tuo metu mano vyriausybė e, bendradarbiausių šio tyrimo komiteto. Ecco, allora, onorevole Iattermecchi, a lei la parola. Iattermecchi. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu e, sveikinu pono Martino atliktą darbą. Manau, kad tyrimo teisė yra labai svarbi Europos parlamento darbo dalis ir jo viena iš svarbiausių priežiūros funkcijų. Komitetai veikia praeitie ir dabar manyčiau, kad situacija turėtų būti panaši, tai net, tai tie komitetai neturėtų būti teismai. Mes turime viena vertus teismus, kita vertus turime teisėkūros struktūras ir jos turi toliau likti atskiros. Tačiau Tačiau tyrimo komitetai turi turėti reikiamas priemonės tam, kad galėtų atlikti savo funkcijas tinkamai. Pritariu pranešėjui Martinui, kad tyrimo komitetai turi turėti galimybę gauti visus dokumentus ir informaciją, kuri turėtų palengvinti šių komitetų darbą, nes priešingų atveju jie savo funkcijų negalės tinkamai įvykdyti privalu šiems dokumentams, šiems komitetams gauti dokumentus iš e, ES institucijų ir nacionalinių institucijų. Be to, tyrimo komitetai turėtų turėti galimybę pasikviesti ir išklausyti bet kokį asmenį, ar tai būtų ES institucijų atstovas ar nacionalinių institucijų atstovas. Galbūt reikėtų pasikviesti atstovus spaudą ir kito, kitokius atstovus ir, ir panašiai. Nes e, vienus ar kitus atvejus iš tiesų yra svarbu tirti kuo geriau. Džiaugiuosi, kad pranešimo projektas yra tas dokumentas, kuris suteiks peno tolesniems svarstymams ir diskusijoms. Dėkoju. Grazie. Dėkoju gerbiamas Sanijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į 26 puslapį. Ten yra pasakyta šis beitas, kas galėtų būti traktuojama kaip vertimo klaida, man atrodo. Ponas Martinas vieną atitinkamą žodį du, tris kartus vartoja savo tekste Ir tas vartojimas e, žodis yra, būtų susijęs su Lisabonos sutarties vartojimu. Vidutinis asmuo užsieniečius gali priversti, gali suprasti, kad verčiami bus užsieniečiai atvykti ir dalyvauti kažkokiuose klausimuose. Kla, klausimuose. Ir kas bus daroma tada, jeigu atsisakoma atvykti ir dalyvauti tokiame klausime. Aš manyčiau, kad čia yra tam tikras prieštaravimas. Aš galvoju pirmiausia apie tos asmenys, kurie iškėlė ES institucijose egzistuojančias problemas, kokių sankcijų jie gali susilaukti, jeigu procedūros bus taikomos taip, kaip siūloma. Brons. Dėkuoju. Kolega Brons. Dėkuoju. Kaip pasakytas, dokumente bus galima pagerinti lankomumą tokio, tokių komitetų posėdžiuose, bet taip pat bus geresnis galimybės užduoti klausimus. Aš manau, kad e, čia mes kalbam, turime kalbėti taip pat apie lindimą, jeigu taip galima sakyti, į privatų žmonių gyvenimą. Turėtų būti įmanoma valstybių nacionalinių, valstybių teismams spręsti atitinkamus klausimus ir tirti atvejus. Ir nebūtina to daryti ES institucijų lygių, tačiau ES ES dar nėra suvereni valstybė, o turi tokių ambicijų, turi ambicijų tapti nacionalinę valstybę. Mes žinome, ką reiškia Lisabono sutartis ir kokie jos tikslai. Nes e, siūloma didinti ES institucijos galės ir šiuo atveju tas galės, tyrimo komitetų galės siūloma padidinti tiek, kad uh, tos galios išauktų iki neįmanomų aukštumų. Ir manyčiau, kad šaukti teismą taip pat turėtų turėti galimybę nacionalinės institucijos, o ne ES institucijos. Mm. Taigi, kai žmonės kviečiami atvykti neatsakė ir netvyko, tai tuomet, kai netvyks asmenys nacionalinių teismus, galbūt tikimasi, kad jie atvyks į ES tyrimo, Europos parlamento tyrimo komitetų posėdžius ir atsakys į klausimus. Kolega Daf. Pone pirmininkė. Visiems savas rytas. Sveikinu tą faktą, kad pagaliau mes imamės nagrinėti šią iniciatyvą e, ir galimybės, kurios yra susijusios su Lisabono starties įsigaliojimu. Europos parlamento komitetai, tyrimo komitetai turi turėti galimybę atlikti savo darbą, tai yra vykdyti tyrimus. Tyrimas yra vienas iš svarbiausių Europos parlamento veiklos barų. Tas tyrimas gali būti įvairiausių formų. Turime su tuo sutikti, bet visi parlamentai tokias funkcijas turi. Šis parlamentas ši, šią teisę, tyrimo teisę pasinaudojo trimis atvejais, kurie čia buvo paminėti. O aš manyčiau, kad tyrimų komitetai turėtų veikti aktyviau ir tirti, kaip įgyvendinami ES teisės aktai, užtikrinant, kad jie būtų gyvendinami teisingai. Suprantama, tie tyrimų komitetai yra ne teismas, tačiau tai yra ta struktūra, kuri padeda teisinės taisyklės įgyvendinti praktikoje. Mes žinome, kad šis klausimas yra pakankamai jautrus. Ir piliečiams turime atidžiai išaiškinti su juo susijusius aspektus. Turėčiau du klausimus. Pirmiausia, kaip dėl ombudsmeno? Kaip reikėtų atnau, atnaujinti tyrimo komitetų funkcijas? ir suderinti jas su ombudsmeno institucijos įgaliojimais. kai sulaukiama skundų dėl blogo administravimo. Norėčiau Davido paklausti, ar jis buvo susitikęs su ombudsmenu, ar buvo kalbama apie tarpusavio sąveiką ombudsmeno institucijos ir parlamento tyrimo komitetų. Mums Svarbu užtikrinti, kad nebus pažeidžiamos parlamento prerogatyvos ir jo funkcijos. Ir suprantama, svarbu užsitikrinti galimybės, kad būtų galima kreiptis į ombudsmeną prašant pagalbos, kuriai suteiktų tiems tyrimo komitetams. Svarbu, kad tas bendradarbiavimas vyktų nepažeidžiant ombudsmenų institucijos autonomijos principo. Antras klausimas būtų toks. Norėčiau paklausti, kas nutiktų su žmonėmis, kurie atsisako atvykti ar pateikti liudijimus. Ypač jeigu tai yra valstybių narių e, valstybės tarnautojai, pareigūnai. Be abejo, čia spekulacijų galėtų būti daug, tačiau aš įtariu štai ką. Nacionaliniai pareigūnai dažnai gali, nacionalinės pareigūnams dažnai gali tekti paaiškinti, kodėl buvo pažeista viena ar kita gera praktika, pavyzdžiui, paprastinant ES teisės nuostatas. Turime užsitikrinti, kad nesukursime tokios sistemos, kur atsiras galimybių konstituciniams pažeidimams. Jau su tokiais atvejais esame susidūrę ir nereikia, kad jų daugėtų. Ir dar vienas dalykas. 17 puslapyje 43 dalyje ir 43 straipsnė tiksliau, sako kalbėtojas, yra minima šis beitas 14 straipsnio trečioji dalis. Aš Čia yra kalbama apie tai, jog svarbus dalykas yra priesaika. Prisiekiu, kad sakysiu tiesą. Tokį tekstą turi pasakyti liudytojas. Na, čia sakoma, prisiekiu, kad sakiau tiesą, bet įprastinė formuotė prisiekiu, kad sakysiu tiesą. Mm, įdomu, iš kur ši formuluotė buvo paimta. Ir dabar dėl darbų tvarkaraščio. Kaip Jūs manote, kaip greitai mes galime apsvarstyti šios siūlymus ir Kaip Jums atrodo, ar busimoji valstybė pirmininkausianti ES nori imsis šio teisės akto svarstymo ir vėliau gyvendinimo? Ačiū. Kolegė Jetermeki paprašė žodžio. Uh, ačiū. Mano Kolegos iš Junktinės karalystės abejojo dėl šaukimo į teismą savokos saman. Aš nežinau, koks šia žodis turėtų būti naudojamas anglų kalboje, tačiau aš manau, kad turime pabrėžti Europos e, sąjungos virš nacionalinį charakterį, nes dabar visas nacionalinės valstybės e, stengiasi gauti kaip įmanoma didesnį finansavimą iš ES. Tačiau joms visai neįdomu, kas vyksta kitose valstybėse narėse ir kaip tie pinigai yra panaudojami. Todėl mano supratimu labai svarbu, kad ES turėtų tas virš valstybinės galės. Manau, kad valstybių narių vyriausybės taip pat turėtų tenktis e, tinkamai panaudoti vystimosi pagalbos e, priemonės. Taip pat jos taip pat turi galėti vykdyti tyrimus, jei esama įtarimų dėl netinkamo administravimo. Aš nesu sena federalistė, tačiau manau, kad jei ES teikia finansavimą, tai jų išleidimas turi būti kontroliuojamas. Reikia užtikrinti, kad administravimas yra geras. Tai yra mūsų pareiga. Prima di dare la parola a Ano, ancora una Anio. Dar žodžio norėtų Anio, prašom. Taip, pirmininkė, noriu grįžti prie vieno dalyko. Um, kaip Europos finansavimo priemonės yra panaudojamos. Ekvi komitete. Nematau kitų pakeltų rankų ir norinčių komentuoti. Taigi diskusija, ko gero, yra baigta, tačiau norėčiau štai ką pasakyti. Manau, kad visose nacionalinėse įstatymuose yra numatyta, kad parlamentas gali atlikti tam tikrus tyrimus Ir galbūt čia reikėtų e, palyginti įvairių e, valstybių situacijas. Tai galėtų būti tikslinga ir įdomu. Dabar man į galą ateina toks e, pavyzdys. Pavyzdžiui, Italijoje yra buvę labai daug įvairiausių tyrimo komisijų dėl mafijos kitais klausimais. Ir aišku, gali kilti E, įvairiausių rizikos faktorių, dėl, dėl spaudimo, dėl informacijos nutekėjimo. Mūsų e, Lisabonos sutarties nuostatas šiuo požiūriu yra labai aiškios. Negalima e, sukurti tyrimo komiteto ar komisijos, jeigu vyksta te, iki teisminis, jeigu vyksta te, teisminis ar iki teisminis tyrimas. E, nes kol tas tyrimas nebaigtas, tokio komiteto darbas turi būti suspenduotas. Man atrodo, kad situacija aiški. Tačiau aš turiu vis dėlto kai kuriuo bejonių. Aš manau, kad e, tyrimo komitetas vis dėlto negali turėti tokių pat e, galių kaip teismas. Nes esant e, nusikaltimui, teismas priima sprendimą dėl įvairiausių aspektų, kompensacijų ir e, e, panašiai. Tuo tarpu tyrimo komiteto įgaliojimai iš esmės yra administracinio pobūdžio. Tačiau laukti, kol bus atliktas teisminis tyrimas, toks dalykas, o tai numatyta 226 straipsnį, gali būti teisingumo e, sistemos veikimo stabdymas. Ir e, aišku, čia kalba nesisuka apie teisminį institucijų primtų sprendimų e, kvestionavimą. Man taip pat kyla klausimų dėl įvairiose valstybėse galiojančių teisinių nuostatų šituo klausimu. Martin. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už svarbius ir gerus klausimus. Pone Jetenmekė, noriu padėkoti Jums už išreikštą paramą. Manau, kad mes sutarėme, kad reikia numatyti detalės nuostatas, kurios leistų keisti dabartinę praktiką. Europos parlamento tyrimo komitetai turi turėti galės kviesti liudytojus, kad vėliau surinkę visą informaciją galėtų priimti atitinkamus sprendimus. Buvo iškeltas klausimas dėl Equitable Life tyrimo komiteto ir jo sąsajos su ES finansavimo. Junktinės karalystės vyriausybė pripažino, kad e, šios bendrovės atveju nebuvo laikomas ES teisės aktų nuostatų ir e, dėl to e, kitos įmonės patyrė nuostolių. E, buvo numatytos labai didelės kompensacijos e, su Equitable Life Assurance Society susijusiams bendrovėms, e, ypač Junktinėje karalystėje. Tai buvo labai didelės sumos. Todėl buvo pradėtas tyrimas šiame komitete. Dėl šaukimo į teismą Šis terminas yra naudojamas teisingai, jo labiau, kad mes manome, kad tyrimo komitetas turi turėti teisę šaukti liudytojus į e, teismą. E, pone Agniu, aš e, manau, kad gal čia mes ir perdedame, tačiau turime užtikrinti, E, kad e, atitinkami asmenys atvyktų į Briuselį, net būdami tarnautojais, e, duoti parodymus. Aš nežinau, kaip turėtų atrodyti ta konkreti procedūra, gal tai nevyks per mus, gal per nacionalinės institucijas liudytojai bus kviečiami liudyti tyrimo komisijai. Manau, kad nacionalinė Administracija turės taip pat būti įtraukta į šį tyrimą, mes veiksime per jas. Jei Junktinės karalystės e, pilietis atsisakys bendradarbiauti su mumis, mes galėtume kreiptis į šiuo atveju Junktinės karalystės institucijas ir ypač tuo atveju, jei nebuvo pagrindo e, teikti parodymus, tuomet atsisakiusiam teikti parody, parodymus asmeniai turėtų būti taikomos sankcijos pagal nacionalinius teisės aktus. Tas pats taikytina ir žmonėms pranešantiems apie teisės pažeidimus. Dėl DAF klausimo. Aš nekalbėjau tiesiogiai su ombudsmenu, tačiau kai kurios tyrimo komiteto taisyklės yra susijusios su Europos ombudsmeno statuto nauja redakcija. Aš e, neižvelgiu čia jokios spragos tarp ombudsmeno pareigų ir Europos parlamento tyrimų komiteto veiklos. Kai kurias nuostatas perėmėme iš Europos teisingumo teismo. praktikos ir um, tiesiog numatėme prievolę liudytėms atvykti, duoti parodymus. Aišku, yra skirtinga praktika skirtingose 27 valstybėse narėse. Turime gerbti kiekvienos valstybės e, teisinės produkcijas, e, atsiprašau, tradicijas. Dėl e, sankcijų. Jos turėtų būti skiriamos per valstybių narių institucijas ir tai yra numatyta ir tarp institucinėme susitarime. O kalbant apie jūsų svarbų klausimą, ponė pirmininkė, ar teisinės procedūros bus atsisakyta, jei tyrimų komitetas imsis veiklos, ar tyrimo komiteto veikla nutruks, jei bus pradėtas ikiteisminis tyrimas valstybėje narėje. Mm, čia mano pranešimo projekte yra tokia nuostata susijusi su konkrečiai šio dalyku. Uh, Aš Jums galiu pateikti 2-3 pavyzdžius, kaip tai atrodo praktikoje. Pavyzdžiui, Belgijoje, jei atsisakoma e, duoti parodymus e, tyrimo komitete, gali būti skirtas e, bauda, tai yra laisvės ateimimas nuo 8 dienų iki 6 mėnesių. Prancūzijoje gali būti numatytas dviejų metų įkalinimas arba piniginė bauda. Luksemburge e, toks atsisakymas e, gali užtraukti nuo dviejų mėnesių iki trijų metų laisvės ateimimo bausmę. Ir pat gali būti skirtos piniginės sankcijos. Taigi mes e, lyginome e, valstybių narių praktikas e, kartu su sekretorijatu. Aš manau, kad galima išsameu išnagrinėti kokios yra sankcijos skirtingose valstybėse narėse. Na ir baigiant, kalbant apie konkretų laiko grafiką, manau, kad pirmininkaujanti Danija tikriausia norėtų baigti šiuos darbus ir galėtų baigti, nes e, šiuo metu reikalingi e, debatai Europos parlamente. Aš tikiuosi, kad lapkričio gruodžio plenarinėje mes parlamente priimsim sprendimą ir vėliau dar turės vykti debatai šią temą. O baigdamas noriu pasakyti, kad užmesgiau neformalius kontaktus su komisijos atstovais, noriu padėkoti komisijos nariui Šefkovičiui už jo iniciatyvą, taip pat noriu padėkoti komiteto sekretariatui. Prieš keturis ar penkis mėnesius e, mes pradėjome šį darbą, sukūrėme pranešimo bendrus apmatus ir sutarėme dėl svarbiausių temų. Aš tikiuosi, kad mano pateiktas variantas atitinka ir komiteto lūkesčius. Ačiū. Aiku, tad, tad, man atrodo, kad mes taip pat turėtume nusistatyti kaip komitetas grafiką, tvarkaraštį. Man atrodo, kad jeigu prašėjo tikslas yra šiame komitete per pakankamai ilgą, bet ne per ilgą laiką parengti šį dokumentą, tai galbūt galėtume numatyti balsavimą spalio 11 dienai. O tai reiškia, jog antrasis skaitimasis nuomonėmis galėtų e, būti 11 e, Liepos, 14 rugsėjo e, pakeitimų aptarimas ir paskui 4, 19 e, rugsėjo ir 4 spalio dar bus kiti posėdžiai ir balsuotume galų gale spalio 11 dieną. Tad aptarėme 7 darbo tvarkės punktą. Ir toliau, man atrodo, pagal darbo tvarkę yra balsavimas. Turėjome 10 val. pradėti balsavimą. Dar išklausykim, ką e, pasakys e, kolega Šaškovski, kadangi iki 10 valandos dar lieka beveik 15 e, minučių. Nežinau, ar jūs norite pradėti, galima aišku ir pertrauką padaryti, bet dirbsime gerai. Tuomet pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto. 15, sako pirmininkas. Tai yra Europos semestras. Ir e, kolega Tržaškovskis padarys e, įžanginį pristatymą. Ir jeigu užtruksime iki balsavimo e, valandos, tuomet padarysim, persim prie balsavimo, paskui toliau tęsim šitą diskusiją. On, on European... Norėtume pareikšti savo nuomonę dėl Europos semestro. Turime reaguoti į Ekon komiteto pranešimą, jį parengė Permožberės. Kaip žinia, ten kalbama apie, apie makroekonomikos politikos koordinavimą, apie parlamento ir komisijos vykdomą e, priežiūrą šiais klausimais. Kitais metais turėsime diskusijas dėl sutarties 121 straipsnio dėl priežiūros programų, 136 straipsnį taip pat aptarsime, ten kalbama apie stipresnę biudžeto, valstybių narių biudžeto politikos koordinavimą, tai sulaukėme komisijos reakcijos į šias nuostatas ir taip pat turime aptarti sutarčių pagrindą. Kalbėsime apie valstybės narės, kuris rengia nacionalinės reformų programas ir konvergencijos programas. Europos komisija čia taip pat parengs savo dokumentą. Problema buvo štai kokia. Europos semestro kontekste Europos parlamento vaidmuo nebuvo tinkamai apibrieštas ir nebuvo priimtas domen, taip kaip turėtų būti. Ekon komitetas dėrybų metu rėmėsi tuo principu, kad Europos parlamentas turėtų taip pat būti vienu iš dėrybininkų ir E, svarbu, kad būtų Europos parlamento vaidmuo šiame procese, procese labai aiškiai apibrieštas. Norėčiau priminti kolegoms, kad čia kalbame apie teisėkuros procedūrą ir baigėsi pirmasis svarstymas. Jis vyksta ekon. E, vienas iš paskutiniųjų trilogų šio klausimų vyko vakar. Svarbu, kad Europos parlamentas būtų trauktas į visas tris darbo fazės. Pirmiausia, ben... vykti turi bendras parlamento posėdis e, kon ir MPL komiteto, bet taip, ir taip pat biudžeto reikalų komiteto. E, paskui turi prasidėti koordinavimo fazė. Europos parlamentas siūlo, kad pirmiausia už Europos semestrą atsakingas komisaras atsakytų ekon komitete į iškylančius klausimus. Ir kitas siūlymas būtų sukurti tarp parlamentinį formą, susitikimo vietą, kur galėtų susitikti nacionalinio parlamento atstovai ir Europos parlamento atstovai. Ten būtų galima iškelti e, klausimus iškilusius strategijoje Europo, ES 2020. Ir mūsų vaidmuo e, koordinavimo fazėje būtų ir toks. E, būtų toks, kaip mes apibrėžėme. Priežiūros fazėje mes galėtume renkti uh, seminarus, klausimus, kur valstybės narės galėtų pasidalinti įspūdžiais apie konvergencijų programų ir nacionalinių reformų programų rengimą. Paskui galėtume rengti darbo grupių sustikimus ir svarbiausia yra tai, kad paskui, e, remdamasi tuo, komisija galėtų parengti tam tikras gairias, kurias paskui paskelbtų Europos parlamente. Paskui, kaip jau sakiau, galėtų vykti tie sustikimai tarp nacionalinių parlamento atstovų ir Europos parlamento atstovų. Tos e, Aš diskutavau su abiem kolegomis, kurie dalyvavo darybose ir mes galime pasakyti, kad tie visi postulatai nėra labai kom, kontroversiški. Dauguma pritarė, trijo, trys, visos trys institucijos pritarė šiems teiginiams ir daugiausiai problemų, tai klausimų kyla treč, susijusių su trečiaja faze, tai yra priežiūros faze svarbu užtikrinti tinkamą atskaitomybę, nes valstybės narės Europos parlamentui turi paaiškinti savo dirbamus darbus mūsų aptariamų klausimų ir turės paaiškinti, kaip naudoja ES stabilumo mechanizmą. Valstybės narės turės atvykti, jų atstovai turės atvykti į Europos parlamentą ir paaiškinti savo vykdomą politiką. O jeigu būtų pasiteltas stabilumo mechanizmas, tai tuomet e, dalyvaujant e, e, posėdžiuose čia, Europos parlamente, valstybių narių atstovai turėtų paaiškinti, kaip tas mechanizmas buvo naudojamas, kodėl jis buvo pasitelktas. Kiti svarbus klausimai taip pat yra susijęs su mumis. Pavyzdžiui, konstitucinių reikalų komitetas turėtų kelti klausimą, kaip mes turėtume šios santykius nacionaliniais parlamentais toliau plėtoti. Taryba, pavyzdžiui, ir komisija norėtų primti reglamentą. O mes manome, kad reikia turėti tarp institucinį susturimą šiuo klausimu, kuris ir apibrieštų tuos santykius. Trilogas, kaip jau sakiau, vyko vakar vakare. Kiek supratau, linkstama prie kompromiso nes matėme, kad yra daug dalykų įtrauktų į reglamentą, tačiau politinės frakcijos labiau pasisako už tarp institucinį sustarimą. Dabar kila klausimas, kokia yra mūsų pačių nuomonė šiuo klausimu. Ir ką turime nutarti. Europos parlamento poziciją apibrėžia ekon komitetas, nes tai yra komitetas, E, kuris yra kompetentingas šiuo klausimu. Tačiau mums kyla ir platesnių klausimų. O būtent kaip tą koordinavimo mechanizmą padaryti lankstesnių, kad ES institucijos galėtų bendradarbiauti sklandžiau. Tai čia yra platesnio pobūdžio diskusija e, apie tokių priemonių kaip Europos semestras panaudojimą. Jūri komitetas savo nuomonę taip pat yra išreiškęs, Tačiau jis dar turės detaliau pasisakyti dėl juridinio pagrindo numatytų sutartyse. Ir e, tokių e, nuostatų, kurios atrodo yra tinkamai pagristas, tačiau yra kitų, kurias, kurioms pagrindą dar reikia rasti. Ekon komitetas yra tos nuomonės, kad 121, o ne 136 straipsnių remtis. Ir visi tie dalykai dar turėtų būti aptarti papildomai. Tačiau, bet viso to kyla dar ir konstitucinė diskusija dėl tokių instrumentų. Kitas dalykas yra Europos parlamento pozicija dėl to ir mes turėtume e, nuspręsti, ar pasiskysime už tai, o galbūt kalbėsime prieš šios siūlymus. Tai yra tie dalykai, kurie yra svarbiausi mano požiūriu. Ir norėčiau pasakyti, kad mes esame atviri diskusijai ir lauksiu jūsų komentarų, prie kurių turėsiu dirbti labai greitai, nes pirmasis svarstymas jau praktiškai yra pasibaigęs. Dėkoju. Žodis eh, kolegai Daf. Atsiprašau, blogai perskaičiau. Kolega Gualtieri pirmas paprašė žodžio, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, dabar iš tikrųjų labai tikslinga būtų mūsų komitetui pateikti nuomonę dėl Europos semestro. Nes aš e, manau, kad, kaip e, ir sakė ponas Tržakovski, nepaisant to, kad e, Europos parlamento vaidmuo e, sem, Europos semestre yra labai svarbus dalykas ir tai yra taip pat pasakyta Bereš e, pranešime. Nepaisant šito, yra dar ir kitų bendro pobūdžio aspektų ir klausimų, nes tas Europos semestras turi labai keistą teisinį statusą. Jis iš esmės šito požiūriu neegzistuoja techniniu požiūriu. Uh, tariant, e, jo, e, jį reglamentuoja Elgės stabilumo pakto etikos e, kodekso pakeitimas. Komisija pateikė du komunikatus, kur buvo pateiktas jo pasiūlymas ten yra sakoma, jog tai yra įvairių ekonominio valdymo uh, aspektų e, derinys tiek e, e, augimo palaikymo, tiek stabilumo palaikymo srityse, tiek ir, ir, ir, ir kitose srityse. Ir aš manau, kad kadangi tas semestras yra reguliavimo tam tikra sintezė ekonominio valdymo kontekste, tai e, šio semestro reglamentavimas yra e, atliekamas e, etikos kodekso nuostatų. Ir iš sutarčių išplaukia, kad valstybės narės koordinuoja savo ekonominę politiką Europos Sąjungoje Ir 121 straipsnis šešta dalis sako, jog parlamentas ir taryba e, reglamentuoja aspektus, kurie susiję su e, ekonominio valdymo ir stebėsenos e, dalykais. Aš manau, kad mūsų komitetas visų pirma turėtų institucinio statuso klausimą nagrinėti ir suteikti Europos semestrui tą institucinį tikrą statusą ir mes turėtume tuomet e, sakyti, jog kadangi e, Berės pranešime yra sakoma, kad Europos e, semestras turėtų būti reglamentuojamas, pavyzdžiui, tarp institucinio susitarimo, tai 121 straipsnio 6 dalis reikalautų, kad būtų, pažiūrėjau, reglamentas priimtas. Ar darbo taisyklės. Ir reikėtų taip pat tiesioginės, tai, kad yra tiesioginė sąsaja su ekonominiu valdymu, su stabilumo ir augimo paktu, tai e, turi būti išvengta čia tam tikro disbalanso ir e, formaliai žiūrint. Mes matome, kad ne visi aspektai yra apimami dabar, nes e, iš esmės čia yra tik tai pirmojo ramščio dalykai apimami ir tuo būdu tai yra tam tikras išvestinis e, darinys. Tuo tarpu e, stabilumo pakto išvestinis darinys, tuo tarpu turėtų būti apimti visi kiti e, ES, be kitako ir politiniai aspektai šios srities. Ir turėtume pabrėžti, jog uh, yra horizontalios politikos, stabilumo ir augimo politika, tačiau yra vertikalūs aspektai ES politika ir valstybių narių e, politika ir čia. Tuomet e, matom, koks yra e, biudžeto vaidmuo ES ir kaip yra koordinuojamas valstybių narių politikos. Tad yra ES politika, kurioje dalyvauja valstybės narės ir yra atskirai ES politiką ir tuomet e, šis e, e, darinys taps koordinavimą lemtų. Todėl tas statusas Europos semestro turi būti sustiprintas ir parlamentas turi turėti galimybę taip pat sustiprinti čia savo vaidmenį ir turi atremti tą iššūkį parlamentas. Matau, kad užsirašė kolegos Daf ir Brons e, į diskusijas. Bet atėjo laikas balsuoti, tačiau jeigu kolegos Daf ir Brons kalbės trumpai, lakoniškai, tai tuomet galbūt galėtume baigti diskusijas e, dėl šito klausimo po jų pasisakymų. Ar jūs beveltumėte kalbėti paskui ir ilgiau? Tuomet padarom šio klausimo nagrinėjimo pertrauką ir po e, kolegos, po kolegos e, e, dabar vykusio pasisakymo, vėliau kalbės po pertraukos kolega Daf ir Brons, o dabar balsavimas. ça. Quand il y avait le demande à votation est sous la main, c'est Schmitt. Questo è, no? Sì, sì. sì, sì. Allora, il primo documento. Pirmasis eh, dokumentas, dėl kurio turime balsuoti.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 C'è una richiesta di voto separato che è stata. Yra pateiktas e, prašymas e, kolegos Fox e, dėl balsavimo. Dėl atskiro balsavimo jisai paskui pateiks komentarų šito klausimu, kuomet prieisime prie to, o dabar balsuosime dėl A kompromiso. Žodis, kolegai Daf. Um, Norėjau pasakyti štai ką. Labai trumpai, dėl ko, dėl ko pradėjome balsuoti. Kitų frakcijų kolegos e, dirbo, kad pasiektume šio kompromiso. Ypač dėl C kompromisu. Ponas Saudargas turi žodinį pakeitimą Jis yra pateiktas trečiajame puslapyje sąrašo. Ir jis siūlo uh, pa, tokį dalyką, kad politinė frakcija galėtų pasiūlyti sušaukti komiteto posėdį. Jeigu reikia atlikti vertinimą. atsakomybę už e, vertinimo surašymą yra palikta koordinatoriams. Ir jeigu sutarimo nepasiekiau tarp koordinatorių, tai tuomet reikia apsispręsti, kad reikėtų daryti koordinatorius, kuris atstovauja politiniai frakcijai, koordinuoja politinės frakcijos darbą. Ir aš manau, kad pirmiausia turėtume pareikšti, kad papildomi pageidavimai reiškiami frakcijų yra nereikalingi. Nes čia mes atveriame perspektyvą e, frakcijoms užsimti tuo, kas nėra jų prerogatyva. Generalinis sekretorijos frakcijų niekada neturėdavo tokių funkcijų tvirtinti numatytus procesus ir manyčiau, kad politiškai kištis į šį procesą paskutiniu momentu e, nebūtų teisinga. Manyčiau, kad tai pernelyg dažnai vyksta iki dabar, reikia tą praktiką sustabdyti. Svarbu likti kuo objektyvesniems ir e, skrupulingiams komisijos atžvilgių. Naujas tvirtinimo procesas turi būti toks, kaip siūloma. Tad su visa pagarba ponui Saudargui Noriu pasakyti, kad dėl žodinio pakeitimo ne, nesiūlysiu pritarimo. Alde frakcija prieštaraus šiam siūlomam pakeitimui. Ponas Fox pareiškė pageidavimą, kad būtų atskiras balsavimas dėl e, europinių įsipareigojimų. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pritariu, tačiau formuluotę šiek tiek reikėtų pakeisti, nes ir formuluotė yra iš sutarties ir paimta ir būtų labai svarbu, kad mes skrupulingai laikytume sutarties nuostatų. Dėkui. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė Daf, kad neprieštaraujate šiam žodiniam pakeitimui. Norėčiau pabandyti pasisakyti išklaidydamas jūsų įtarimus. Šio pakeitimo tikslas yra toks, jo prasme yra tokia. Dabar mes turime nuolatos e, pareigą sušaukti komiteto posėdį. Priemus tos kompromiso pakeitimus atsirastų ne nauja praktika, bet atsirastų daugiau galių koordinatoriams. Tačiau koordinatoriai jau gali pasiekti kitokio rezultato. Gali atsitikti toks atvejis, kad sprendimas bus lengvas ir kad uh, tuomet galima ir nešaukti komiteto posėdžių, kai viskas aišku. Kitais atvejais sprendimas gali būti sunkus ir tas sunkus sprendimas gali būti pozityvus arba negatyvus. Kol kas, kai koordinatoriai nesutarė, tik turime galimybę veikti ir jie tik tuomet šaukia komiteto posėdį sprendimui priimti. Tačiau kartais nutinka taip, kad priimamas sunkus sprendimas, kai jie sutarė, tačiau jiems norėtųsi, kad būtų sušauktas komiteto posėdis, kad jų sunkus sprendimas būtų komiteto patvirtintas. Ir aš sakyčiau, kad tai yra puikiai demokratinė praktika ir kodėlgi ne, frakcija galėtų pasisakyti komiteto posėdyje, kad būtų galima sprendimą patvirtinti arba nepatvirtinti. Aišku, Politinės diskusijos vyksta nuolatos, jų neišvengsime, tačiau aš manau, kad šis pakeitimas suteikia daugybę demokratinių galimybių šiam procesui. Dėkoju. Tuomet galime pereiti prie balsavimo. Balsuojame dėl A. Kompromiso, kas už, prieš, susilaiko priimta, taigi 12 ir 1 atkrenta tuomet. Dabar e, pirmas pakeitimas, kas už, pranešėjo pakeitimas, prieš, susilaiko, vienas prieš, bet priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už. Prieš atmesta. Pranešėjo trečias pakeitimas, kas už, prieš, Vienas prieš. Kas susilaiko? Priimta. Ketvirtas pakeitimas pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Vienbalsiai. Dabar penkioliktas. Atsiprašau, sako pirmininkas. D kompromisas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. Vienbalsiai. Taigi dabar B kompromisas, nes visi kiti 15-16 pakeitimai atkrenta. Tad B kompromisas. Taip, čia yra tas klausimas, apie kurį kalbėjo ponas Fox. Ir jisai paprašė, kad būtų dalimis balsuojama. Visų pirma, turėtume balsuoti dėl termino e europiniai įsipareigojimai. Kas už šį terminą, už jo įrašymą, te pakelia ranką. Prieš 5 prieš, taigi priimta. Tuomet balsuojam dėl kitos pakeitimo dalies. Kas už ją? Kas prieš? 3 prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar 17 pakeitimas, Mesiršmito pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, atmesta. 17 pakeitimas, kas už. Prieš. 9 prieš 10 priimta. 7 atkrenta, 8 atsijimtas, tuomet 19 e, barjera pakeitimas. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar E. Kompromisas Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko priimta. Atkrenta devintas pakeitimas, tuomet C kompromisas ir čia taip pat buvo pateiktas prašymas dėl balsavimo dalimis. Tai buvo žodinis ponos Saudargo pakeitimas, tad balsuojama visų pirma dėl žodinio pakeitimo, o paskui dėl teksto. Kas už pono Saudargo pakeitimą, te pakelia ranką. Kas prieš? 10 prieš 7 priimta. Dabar balsuojame dėl antrosios dalies arba dėl viso pakeitimo teksto, kas už. Prieš. Priimta. Visi šitie pakeitimai atkrenta. Tuomet 11 pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. Vienas balsavo prieš. Dabar m, mm, baigiamasis balsavimas. Kas už? prieš. Aštuoniolika prieš vieną. Tuomet sveikiname. Andrew Duff e, priimta. Dabar pereiname prie kito Klausimai, dėl kurio balsuosime, geresnė teisėkura, subsidiarumo ir proporcingumo principai ir sumanus reguliavimas. Norėčiau paprašyti kolegos Messerschmidt pakomentuoti savo poziciją dėl pakeitimų prieš pradedant balsuoti. Brief. Labai trumpai, ponė pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms ir sekretoriatui už suteiktą pagalbą ir aš manau, kad mes pasiekėme reikiamas formaluotės, jas turime visose pakeitimuose ir aš manau, kad kolegos galės pritarti jiems. Norėčiau parekomenduoti pritarti visiems pasiūlytiems pakeitimams, tokie kaip jie yra numatyti ir suformuluoti. Ir aš manau, kad galėsime pasiūlyti ekon komitetui savo primtą nuomonę. Dėkui. Visto che il relatore è favorevole a tutti gli emendamenti presentati in misura uguale dal collega Rangel e dal collega Scholz, eh, sì, tutti quanti, poi Moreira, Daffe, Atermechi, Daffe eccetera, ma sono tutti eh, considerati positivamente al relatore, credo che potremmo votare in blocco. Daffe. Ah, non possiamo. Yes. Um, I think we... Taip. Manau, mes galėtume balsuoti dėl visų kartu, tačiau dėl dešimtojo pakeitimo pono Moreiros. Jis teigia, ir manau, kad tai lingvistinio pobūdžio problema, taigi jis e, teigia anglų kalbos versijoje, kad rezultatų vertinimas, tiksliau poveikio vertinimo rezultatų, rezultatų vertinimas yra privalomas. Gal taip mes norėtume, kad būtų, tačiau tai yra pageidautina, tačiau taip nėra, tai nėra privaloma. Galbūt galėtume teikti, kad tai yra pageidautina. Aš Mm, ne, nekalbu danų kalbą dar. Torniamo. Siccome, eh... Aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Panašu, kad esama problemų dėl šių pakeitimų, todėl siūlau dėl pirmų trijų balsuoti kartu, tada 13, 14, 15 balsuoti kartu, o nuo 4 iki 10 taip pat balsuoti kartu. Ir dėl 11 ir 12. Dabar vienas, pirmas, antras, trečias balsuoti kartu, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 13, 14, 15 pakeitimai. Kolega Čarkovski prašė balsuoti dalimis, ar ne? Ar galime balsuoti dėl visų kartų? Atskirai. Dėl 13 pakeitimo kas už? 13 pakeitimas kas už? Prieš. Dar kartą pakartokime. 13 pakeitimas, kas už. Prieš. Priimta. 10 ir 8. Keturioliktasis pakeitimas, kas už. Prieš. Priimta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už. Priimtas. Vienbalsiai. Daf dar kartą paprašė žodžio. Mikro. Ah, non erano unanimità. Va bene, va bene, va bene. Comunque a maggioranza... Eh, eh, dėl tos pritarimo <laughs> procedūros demokratinės Aš maniau, kad visi balsavo už vienbalsiai. Panašu, kad ne vienbalsiai, tačiau vis dėlto bal, balsų dauguma buvo priimta. Dabar kitas blokas. Ketvirtasis, penktasis, šeštasis, septintasis, aštuntasis, devintasis pakeitimai. Kas už juos? Prieš. Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Norėjau sužinoti, ką kolega Daf e, turėjo omenyje. Um. Pono, ponas Moreira teigia, kad ekspost vertinimas rezultatų, tai yra poveikio vertinimo rezultatų ekspost vertinimas yra privalomas, tačiau taip nėra. Sutartyje nėra įrašyta, kad tai yra privaloma, tai yra pagėdautina praktika. kuri likščiol nėra taikoma labai veiksmingai. Todėl siūlyčiau vietoj formuluotės privalomas mes e, sakytume pagėdautinas, vietoj mandatory desirable. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Andrew Duff e, pristatyta problema um, vokie, vokiškajame e, variante neegzistuoja, nes mūsų dokumente yra rašoma, kad pageidautina jog šis vertinimas būtų privalomas, tačiau nėra suformuoluota taip, kad tai yra privaloma toks vertinimas. Allora,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 pirmėjame tekste, bet tekste pasakyta, bet matau, kad kolega Mesešmit prašo žodžio. Pone pirmininkė, neprieštaraučiau, jeigu pakeistume formuluotę. Man tai e, nebūtų problema. Nežinau, ką ponas Moreira mano apie tai. D'altra parte la Commissione è sovrana, se tutti sono d'accordo, il testo... Kita vertus, eh, angliška pirminė versija. E, čia turi būti remiamasi, tačiau reikėtų patikslinti tame tekste eh, E, kai ką ir e, jeigu komitetas neprieštarauja, įrašytume žodį pageidautinas. Pone pirmininkė, dabar skaitydamas itališką versiją, iš tikrųjų matau, kad čia yra truputį kitaip pasakyta. Ir mūsų terminas e, yra skirtingas negu privalomas bet e, e, jisai nesutampa taip pat ir su terminu pa pageidautinas. Čia yra pasakyta politiškai būtinas, tačiau teisinių požiūrių e, ne, ne, ne, neprivalomas. Ir aš nemanau, kad indispensable reiškia mandatory. Angliškai tie terminai skiriasi. Politiniu požiūriu dispensable, bet instituciniu požiūriu neprivalomas. Galbūt tai yra specialus toks ketinimas suformuoti būtent taip. Beh, se, se è ritenuto indispensabile vuol dire che auspica. Jeigu uh, būtinas terminas bus pasirinktas, tai jisai taip pat apims ir savoką pageidautinas. Gualtieri siūlo pakeisti žodį privalomas žodžiu politiškai e, būtinas kolega Daf siūlo pageidautinas. Aš asmeniškai manau, kad pats e, šis terminas yra teisingas, nes turinio požiūrių analizuojant e, vis tiek jisai reiškia, kad yra siekiama privalomumo. Ir iš esmės jis nėra labai nutolęs nuo termino būtinas, politiškai būtinas. Kur būtų galima įtraukti indispensable? Indispensable e, egzistuoja. E, ir tai yra labai gudrus išmanus var, e, žodis šiame kontekste. Todėl mes tikriausiai sutarsime dėl šio termino um, anglų kalbos redakcijoje. Būtinas vietoj privalomas. Manau, kad neturime per daug gaišti laiko dėl šio aspekto, nes iš esmės tų, tų, turinio dalykai čia labai keičiasi. Galbūt čia kalba sukas tik apie anglišką versiją, bet turim pasirinkti. Ar kiti pritartų tam? Puiku, pasiūlymas būtų ir kalbinių požiūrių toks. Nes e, terminas būtinas, indispensabilė būtų tinkamesnis, jį lengviau būtų išversti į kitas kalbas. Tad balsuojame dėl dešimto pakeitimo su šio termino pasiūlymu. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Dvyliktas už. Prieš. Susilaiko? Priimta. Ir baigiamasis balsavimas. Už 11.12 balsavome kartu. Balsuojame kartu už 11.12. Kas už? Prieš? Priimta. Ir dabar galtinis balsavimas dėl viso teksto. Kas už? prieš susilaiko priimta. Sveikiname kolegomis ir Šmit. Dabar balsuosime dėl. Tai, e, jeigu neklistu, beje, tai buvo pirmasis pono Messerschmidt pranešimas. Taip. O dabar Dabar periname prie 12 darbo tvarkės punktų, darbo tvarkos taisyklių 13-18 straipsnių dėl parlamento pirmininko vaduotojų rinkimo išaiškinimas. Remiantis vakarykštę diskusiją, mes e, parengėme laiško projektą, laiško e, pirmininkui Buzek. Jūs e, matėte to laiško tekstą ir čia svarbiausias dalykas yra ta pasiūlyta formuluoti. E, laiško gale. Jeigu vienas vicepirmininkas turi būti pakeistas ir jeigu yra tik tai vienas kandidatas, jisai gali būti išrinktas e, e pritarant balsu. Pirmininkas e, turi galę nuspręsti, ar bus balsuojama pritarant balsu, ar slaptai ir išrinktasis kandidatas užima vicepirmininko, kurį jisai pakeičia vietą. Jeigu pritarėte tam, pakelkite ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Tad galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. 13 punkto darbo tvarkos taisyklių 50 ir 51 straipsnių išaiškinimas svarstant asociacijų susitarimus, iš kurių dauguma susijęs su prekybos susitarimais. Atsiprašau, įrašytai darbo tvarkė, kad turime balsuoti šito klausimu, tačiau diskusija nebuvo pakankamai pribrendusi, todėl balsuosime kitą kartą dėl šio punkto. Tad Prieš pereidami prie kito darbo tvarkės punkto, kadangi sutaupėme laiko, turime apie 20 minučių, galime toliau pratesti diskusiją dėl pono Tar Tar Tarkovskio e, pranešimo. Po pono Gualtieri pasisakymo į diskusijas užsirašė e, kolega Daf. Kalbam apie Europos semestrą. Yes, um... Taip, kur mes esame, dabar jau žinau. Aš pritariu kad e, pagal 121 ir 126 sutarties straipsnį privalome sukurti reglamentą. Vortman kol pranešime Yra šis reikalavimas, taip pat šis reikalavimas perkeltas ir į kitus penkis ekonomikos e, valdysenos teisės aktų, paketo teisės aktus. Norėčiau sužinoti, e, kokios pažangos pasiekta praėjusią naktį, praėjusį vakarą vykusiame trialoge. Ir ar jūs manote, kad mums pavyktų susitarti pirmojo svarstymo Liepos mėnesį metu? Nes jei taip iš tiesų būtų, turėtume sušaukti komiteto neįlinį posėdį dar prieš prasidedant plenariniam posėdžiui. Tačiau Aš įtariu, kad viso šio teisės aktų paketo kokybė būtų daug didesnė, jei mes eitume ir į antrąjį svarstymą. Toks mano jausmas. Dėkoju. Kolega Brons paprašė žodžio taip pat. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Instrukcijos valstybėms narėms dėl makro e, finansinės politikos. Finansinės politikos reiškia e, suvereniteto iš jų valstybių ateimimą. Tačiau jau dabar tas valstybių suverenitetas yra apkarpytas. E, tai įvyko įvedus e, eurą. Aišku, tikriausiai bus žmonių, kurie e, yra kitos nuomonės. Tačiau kaip ten bebūtų, mūsų vyriausybė, kaip ir prieš tai buvusios vyriausybės, e, labai išmintingai išvengė šio suvereniteto netekimo. Todėl aš manau, kad mums reikia aiškiai susitarti, kokia turėtų būti mūsų pinigų politika, fiskalinė politika ir makroekonominė politika. Junktinėje karalystėje opt-out yra rekomendacinio pobūdžio. Tuo tarpu eurozonos šalyse vyriausybė valstybėms negalima skirti baudų ar sankcijų, jei jos nesilaikys šių reikalavimo. Taip pat e, pagal Junktinės karalystės e, teisę e, mūsų ministrus galima kviesti į teismą, jei jie um, ar jų veikla netitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau mūsų vyriausybė prieštarauja tokiai nuostatai. Būtų įdomu sužinoti, kokia yra eurozonai nepriklausančių valstybių pozicija, jo labiau, kad jos gali nesilaikyti susitarimo reikalavimo. Taip pat būtų įdomu sužinoti, ehm, kuriais atvejais jos atitinka kriterijus. Non vedo altri mani alzati. Nematau kitų pakeltų rankų ir norinčių komentuoti. Tuomet e, žodis e, kolegai Tržaškovskijui. Make... Andriu, kaip aš supratau, ir tai yra labai sudėtinga. Mes rengiame nuomonę per Venšberes pranešimui, o ne pačiam reglamentui. Todėl Kalbant apie beres pranešimą, mes galime balsuoti tik rugsėjo mėnesį. Tačiau jei norime turėti tam tikrą poveikį tuomet, kai bus svarstamas reglamentas, situacija tampa sudėtingesnė. Ir tai, kaip mes paveiksime to reglamento kūrimą, vėlgi yra kitas klausimas. Mano informacija, vakarykštė informacija, ne šiandieninė informacija yra ta, kad tikriausiai bus e, siekiama susitarimo pirmo svarstymo metu. Uh, Tačiau aš nežinau, kokie galutiniai rezultatai. Jei aš neklystu, tikriausia bus bandoma susitarti pirmojo svarstymo metu. Aišku, mes turėtume pasistengti balsuoti dėl šios nuomonės kaip galima greičiau, galbūt netgi prieš Strasbūrą, tačiau procedūrinė prasme mes to negalime daryti, todėl kad tai nėra nuomonė e, skirta visam reglamentui. Tai tiesiog yra nuomonė šalia pervančiperės pranešimo. O jei jūs norite eiti pono Golterį pasiūlytą kryptimį, mes turime keisti visą europinio semestro logiką. Ir tai yra labai sudėtinga. Jo labiau, kad mes galime bandyti daryti poveikį toms procedūrams, tačiau jau dabar yra priimti kai kurie sprendimai trialoge vakar. Ir mes turime priimti sprendimą dėl uh, to, kaip elgsimės ateityje. Mes galime sutikti, galime nepritarti, sutarti dėl bendros krypties šiame komitete. Jei mes prieštarausime, tai neliks prasmės skubinti visą šį reikalą ar net balsuoti Liepos mėnesį. Tačiau jei taip nepadarysime, tai galbūt vis dėlto turėtume paskubinti uh, kai kurias procedūras, užmėgsti neformalius kontaktus su pranešėja ir išaiškinti jai, kokia yra mūsų pozicija. Tačiau, kaip jau sakiau, pirmiausia, nuspręskime, kas vyksta, o tada susitarkime dėl to, kaip veikti. Kaip jau minėjau, formaliu požiūriu bus labai sudėtinga paveikti visą procesą, net jei sutiksime keisti Europos semestro logiką, kaip pasiūlė ponas Galteri. E- Turime nustatyti E, grafiką ir procedūrą, man atrodo, kad laukiame dabar tam tikrų įvykių, kurie nuo mūsų nepriklauso, tačiau esant dabartiniai situacijai vis dėlto turim apsispręsti. Ekon komitetas atrodo turi primti sprendimą rugsėjo 12 dieną, tad jeigu norime daryti įtaką tam, turime tai daryti anksčiau ir turime galimybę Liepos 12 dieną tai padaryti. Galime uh, E, įrašyti į darbo tvarkę 12 Liepos. E, tuos e, pakeitimus ir matau, kad kolega Goltieri paprašė žodžių dar. Aš norėjau pasakyti, jog nemanau, kad galimas Europos semestro reglamentavimas tam tikra reguliavimo priemonė e, nebeturės prasmės po tų šešių pasiūlymų. Nes e, čia kalba sukasi ne tiek apie turinį, kiek apie e, procedūrą ir e, grafiką. Tuo tarpu valdymo pakete kalbama apie turinio dalykus ir įvairius aspektus susijusius su turiniu. Ir e, jeigu e, Elgesio kodeksas taps reglamentu, iš esmės niekas e, nepasikeis, todėl yra įmanoma sakyti, jog reglamentas e, būtų prasmingas netgi po pirmojo e, valdymo paketo svarstymo. Aš asmeniškai bent jau taip manau. Na taip, gali kilti klausimas, kiek mes galime toli siekti, rengdami nuomonę, nes nuomonė yra dokumentas, kurio tikslas yra pateikti komentarus per Anžberės pranešimui. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra kitas klausimas visiškai. Scusate, sì, mi viene in furmo anche il relatore. Ieri sera io ho avuto... Atsiprašau, vakar vakare kalbėjome apie kitus e, dalykus ir apie reglamento išaiškinimo dalykus. Galbūt apie tai pakalbėsim kitą progą, bet e, ponia Beres man sakė, jog e, yra tam tikrų sunkumų po jos komiteto e, priimto sprendimo. Todėl galėtume savo nuomonę taip pat ir rugsėjo 12 dieną priimti. Aš vakar vakare susitikau su senjora, su e, ponia Beres ir kalbėjom apie kitus dalykus, be kita ko ir apie šitą. E, Jis sakė, kad e, galime savo nuomonę priimti Liepos mėnesį, bet e, taip pat ir rugsėjo mėnesį. Aš e, buvau pamiršęs apie šitos dalykus ir apie šitą pokalbio dalį. Jeigu jūs pritarė, tuomet galėtume tą diskusiją nukelti rugsėjo mėnesiui. Ar kolegai Tarkovskiai tinka, jeigu mes diskusiją perkelsime į rugsėjo mėnesį ir turėsim daugiau laiko apmąstymams. Dabar turime susitikti su uh, semestro pirmininku. Mūsų nepaprastasis posėdis yra numatytas Liepos mėnesiui, Liepos ketvirtai dienai, nuo, nuo 19 valandos iki 10.30 bus nepaprastasis posėdis ir sustiksime su pirmininkančios Lenkijos atstovais, o kiti e, e paprastieji posėdžiai numatyti Liepos 11-12 dienoms. Na, o dabar turime sulaukti ministrės Giauriai. 11 val. jinai turi atvykti pas mus ir jinai pakalbės apie Vengrijos pirmininkavimą per pastarąjį pusmetį ir pateiks mums informaciją apie pasiektus rezultatus. Todėl turėtume gausiai dalyvauti tame sustikime ir pateikti savo nuomonę. Tarp mums liko 10 minučių. Siūlau padaryti pertrauką ir palaukti ministrės. Allora, riprendiamo la seduta. Kągi, tęsėme posėdį ir džiaugsmingai sveikiname pirmininkančią Vengriją, kuriai atstovauja ponė Giori. Mes puikiai ją pažįstame. Jinai buvo Europos parlamento narė anksčiau, na, o dabar dirba savo šalies vyriausybėje. Ir per Vengrijos pirmininkavimo uh, pusmetį, buvome du kartus susitikę ir čia, ir Vengrijoje, mūsų komitetu e, pusmečio pradžioje. Pone Giori pristatė mūsų komitetui pirmininkaujančios Vengrijos e, programą. Na, o dabar tas pirmininkavimas artėja arti prie pabaigos ir dabar pabandysime pakalbėti apie tai, kas yra padaryta AFKO komitetas e, yra susijęs su kai kuriais iš įdomių e, aspektų. Galiu priminti čia Brok Gualtieri pranešimą dėl e, sutarčių reformos ir 136 straipsnio pakeitimą. Tad dabar žodis poniai Geori, kad jinai pristatytų pirmininkančios Vengrijos pasiektus rezultatus. Dėkoju, ponė pirmininkė, už malonius žodžius. Labai malonu grįžti prie, e, grįžti prie sustikimo su jūsų komitetu ir jums leidus e, grįšiu prie lingva franka 21 amžiaus, tai yra anglų kalbos. Dėkoju, man didžiulis malonumas vėl lankytis šiame komitete, būti jo posėdėje sausio mėnesį, aš taip pat buvau jūsų viešinė. E, ministras Martinį dalyvavo taip pat ir aš tuomet e, pristačiau savo <clears throat> pirmininkavimo programą ir susipažinau su visais klausimais, kurie rūpi Europos parlamentu. O dabar vėl atvyksiu jūsų parlamento e, komiteto posėdį pasakyti apie tai jums, ką nuveikėme. Norėčiau pakomentuoti iš pradžių bendrai, kas ir kaip, ir laikysiuosi uh, ministro Martinį numatytų gairių, kai jis klausimuose čia dalyvavo sausio mėnesį. O paskui, aišku, būsiu pasirengusi atsakyti į klausimus, jeigu jų turėtumėte. Taigi, turbūt prisimenate, kad Vengrija, pirmininkauja ES, pasirinko labai paprastą šūkį - stipri Europa. Mes ne užmiršome, kad stiprią Europą turi lydėti ir žmogiškieji tam tikri aspektai. Mes dirbome laikydami žmogiškai faktorių vienu iš svarbiausių. Jis buvo mūsų veiklos centras. Šią linkme mes ir dirbome. Mes manome, kad būtent štaip e, dirbant ES taps stipresnė. Mes taip pat buvome pažadėję, jog mūsų pirmoninkavimo metu mes nuolatos palaikysime glaudžius santykius su Europos parlamentu. Aš, parlamentu ir aš tikiuosi, kad jūs E, buvote įtikinti šiais pasaraisiais mėnesiais, kad parlamentui mes stengiamės būti ypač draugiška pirmininkaujanti valstybė. Ir mes ne tik dėl to, kad teisės aktai numato palaikyti e, tam tikrus santykius Europos parlamentu, juos palaikėme, bet būtent dėl to, kad mes manome, tai yra reikalinga siekiant pažangos. Ir ne tik dėl to, kad aš esu buvusi parlamentarė, mes tą bendradarbiavimą plėtojame, bet tiesiog aš manau, kad e, bendraujant su visomis institucijomis matomas platesnis problemų kontekstas. Mano vyriausybė taip pat laikėsi uh, tokio paties požiūrio ir valstybės ministrai e, dirbę tarybos posėdžiuose taip pat laikėsi tos pačios dvasios. Jie nuolatos žvelgia į parlamentą, bandydami matyti, kas ir kaip, kokias pozicijas Europos parlamentas reiškia ir panašiai. Nes mes esame įstikinę, kad Europos parlamentas yra ypatingai svarbi institucija, ypač po tos naujos institucinės sąrangos įdėgymo po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Visa tai ir buvo tos gairės, kuriomis mes rėmėmės ir būtent taip kūrėme stipresnę Europą ir siekdami būti ta pirmininkaujantį valstybę, kuri yra draugiška Europos parlamentui. E, mes buvome įsitikinę, kad geresni instituciniai santykiai yra būtini šiam tikslui pasiekti. Stipresnė Europa tuo pat metu reiškia ir stiprią valiutą, stiprias institucijas, kurios puikiai bendradarbiauja tarpusavėje, stiprios bendros politikos ir nenorėčiau čia leisti šiame komitete į detalės. Dėl esmės, tačiau aš manau, kad siekiant sutarimo dėl ekonominės valdysenos E, leidžiantis diskusijas dėl stipresnės valiutos. Taryboje taip pat vyko diskusijos dėl sanglautos politikos, dėl energetikos, dėl bendros žemės ūkio politikos. Mums reikia glaudesnio institucinio bendradarbiavimo, nes tai leidžia mus įsteigti užtikrinti, kad stipresnės bendros politikos stiprina Europos Sąjungą. Tuo būdu, turėdami tą vidinę jėgą, mes esame konkurencingesni tarptautinėje arenoje. Suprantama, nenorėčiau dabar atlikti kažkokio galutinio įvertinimo, nes dar turime 15 pirmininkavimo dienų, galite pasakyti, kad tai nieko nereiškia, tai trumpas laikotarpis, bet mūsų atveju taip nėra, nes šiandien dar vyko trialogo posėdis ir, e, ir mes dar taryboje diskutuosime toliau dėl e, komisijos siūlomų teisės aktų. Tai yra bendra pozicija susijusi su Kroatijos stojimu į uh, Europos Sąjungą. Sprendimai turės būti priimti netrukus. Negaliu pasakyti, koks bus galutinis to diskusijų, diskusijų rezultatas, nes negaliu spėti ateities, tačiau uh, kai dėl Kroatijos stojimo Europos Sąjunga iš pat pradžių buvo labai aišku, kad mes galime tikėti stiprios parlamento paramos, kalbant apie Kroatijos integraciją Europos Sąjungą. Nuo pat pradžių mes nuolatos palaikėme e, santykių su šešių teisės aktų paketo autoriais ir e, mes taip pat naudojomės šią poziciją formuluojant e, galutinę tarybos poziciją. Taigi aš manau, kad Nu, turėčiau sakyti dar vieną bendro paučio pastabą. Visi prisimename, kad šie metai prasidėjo su tam tikra nusivylimo gaidelė, kurią išreiškė Europos parlamentas. Aš buvusi parlamentarė supratau tada puikiai parlamentą. Buvo priimti sprendimai dėl ekonominės valdysenos ir ekonominio atsakymo į krizę. Ir kai tie parlamento siūlymai buvo atmesti, tai padarė tie, kurie priemė sprendimą. Pirmininkaujantį Vengriją vaidino rimtą vaidmenį, e, remdama bendryjų metodą. Mes nuo to pradėjome ir štai dabar matome, kad e, dabar institucijos yra sveikesnės, geriau veikiančios, stipresnės. Mums pavyko įveikti tam tikras baimės. Tad leiskite pradėti nuo sutarčių pakeitimų, kuris buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Ponas Martiniai ministras dirbo prie šių e, dalykų, čia buvo pasiekta reikšmingos pažangos. Tačiau norėčiau pasakyti, kad tai nebuvo tas procesas, kurį vykdė pirmininkaujantį valstybę. Mes tik dalį darbo padarėme, siekiant uh, ekonominio atsakymo į krizę mes dirbome visi kartu. Mes sakėme, kad čia reikalinga visų atsakomybė. Ja prisėmė pirmiausia taryba, bet komisija ir parlamentas taip pat suvaidino jiems tenkantį vaidmenį. Norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, ir visiems komiteto nariams už jų e, bendradarbiavimą sprendžiančios klausimus. Mums iš tiesų iškilo sunkumų tam tikrų vasarį, kovą, e, kai parlamentas E, siūlė savo sprendimus, į kuriuos jiems buvo atsižvelgta, mes susitikome su pranešėjais ir buvo iš tiesų malonu matyti, kad parlamentas teikia pozityves nuomonės savo rezoliucijose ir men, tai mums padėjo pagreitinti sutarčių keitimo procesą. Ir um, tų bendrų pastangų dėka, o tas pastangas dėjo e, Europos parlamentas ir pirmininkauti valstybė, mums pavyko E, įtraukti į dokumentą svarbę nuorodą į Europos stabilumo mechanizmą. Ir mes numatėme, kad parlamentas būtų nuolatos informuojamas apie Europos stabilumo mechanizmo e, veikimą. Aš tai laikau bendrijų metodo šalininkų didžiulę pergalę. Tai buvo tikrai rimtas pasiekimas. Kita tema, kuri buvo paminėta čia ministro, tai yra piliečių iniciatyva. Manau, kad e, Ispanija, Belgija ir pirmininkaujanti valstybė buvo rimtas trijo ir tai yra mūsų rimtas pasiekimas, mūsų vaidmo buvo kuklus, nes uh, Jau vis, visas darbas buvo pradėtas tada, kai mes jau perėmėm pirmininkavimą Europos Sąjungai ir reikėjo pasirašyti tik tai dokumentą, tai vyko vasario mėnesį ir aš manau, kad labai išmintinga yra tai, kad piliečiai ES yra įtraukiami sprendimų prieimimo procesą. Tai yra demokratiška. Dar vienas dalykas, kuris jau įsigalioja ir kuris e, bus pradėtas taikyti po metų. Pirmosios iniciatyvos po 2012 balandžio pirmos galės būti pradėtos įgyvendinti. E, be abejo, reikės priimti tam tikras nacionalinės priemonės, kad šios iniciatyvos būtų tinkamai įgyvenintos. Tai yra nauja priemonė, svarbi priemonė mūsų piliečiams. Kai dėl hartijos. Mes jau atlikome pirmuosius vertinimus dėl to, kaip pagrindinių teisų hartija yra įgyvendinama. Mes uh, Čia matome labai aiškius įsipareigojimus laikytis pagrindinių teisių. Mes sulaukėme komisijos pranešimo. Šiuo pagrindu mes atlikome įvertinimą dėl to, kaip Hatija gyvendina valstybės narės ir taryba ir mums pavyko prieiti prie tų pačių išvadų taryboje. Gegužės 23 dieną prieimė bendras išvadas ir aš tikiuosi, kad tai taps savotiška Mm, rutina, kad taryba įvertins kasmet, kaip hartija yra įgyvendinama. Kai dėl žmogaus teisų įgyvendinimo. Tai taip pat buvo vienas iš mūsų prioritetų. Jūs tai žinote, prasidėjo praėjusią vasarą dėrybos dar Belgijai pirmininkauja dėl šio dokumento, vyko e, diskusijos dėl svarbių dokumentų ir vyko daug posėdžių. E, Birželio 23-24 vyks artimiausias posėdis šią temą. Aš manau, kad ekspertų dėka pavyko pasiekti rimtų rezultatų ir pavyko pasiekti sutarimo tarp komisijos ir tarybos. Europos parlamentas šiame procese taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį. Sveikiname darybas, kurios vyko tarp Europos tarybos, parlamentinės asamblėjos ir Europos parlamentoje dalyvavo šiuose dėrybose ir tuomet buvo parinkti žmogaus teisų teismo teisėjai patvirtintos jų kandidatūros. Tai yra labai svarbus procesas ir mes sveikiname, kad jūs prisėmėte tam tikrus įsipareigojimus e, sprendžiančios klausimus. Jums leidus dabar norėčiau pereiti prie taryboje svarsytų horizontaliųjų klausimų. Mes, kai sudarėme savo prioritetus ir darbo kalendorių, mes pirmiausia siekėme, kad Europa būtų stipresnė ir norėjome, kad didžiausias dėmesys būtų skirtas piliečiams. Mums teko konstatuoti, kad tarp instituciniai santykiai tapo probleminiai. Matėme, kaip sunkiai vyksta diskusijos dėl metinio biudžeto, mes tą konstatavome praėjusiu metu pabaigoje, bet mes stengiamės nebijoti sunkesnių klausimų, mes stengiamės tiesiog bandyti, kad tarp institucinis bendradarbiavimas gerėtų, kad jis taptų lengvesnis. Mes žinojome, kokie sunkumai kyla šiuo klausimu, kai kas net bandė mus E, tiesiog, mums tiesiog sakyti, kad nieko neišeis iš mūsų pastangų, tačiau mes bandėme teisėkros klausimais dirbti glaužiai su Europos parlamentu, mes pasiekėme sutarimą dėl esmės įvairių klausimų ir tuomet tarp institucinės diskusijos ir sutarčių įvairios interpretacijos buvo tie dalykai, dėl kurių mes tarėmės. E, tai mums padėjo siekti to, ko siekiame. ES piliečiai ne, nesjaudina dėl to, kokios yra mūsų e, lentelės ir, ir, ir dėl ko mes sutarėme ir ko mes nesutarėme, ar mes priimėme deleguotosius aktus ar ne, nes jie tų savo kokio kurie gal ir nežino. Tiesiog jiems reikia uh, Tiesiog jie, kai kažkas yra nesklandų, mato paprastą dalyką. ES nesugeba priimti sprendimo. Ir mes nusprendėme, kad toje situacijoje reikia kažką daryti. Mes e, kreipėmės į parlamentą, buvo sudaryta dėrybininkų komanda, į tai atsiliepė Europos parlamentas. Abi dvi pusės turėjo dėrybose savo pusės, savo atstovus ir mes pradėjome dirbti prie trijų svarbiausių temos. Buvo sudarytos koreliacinės lentelės dėl parlamentų dalyvavimo tarptautinėse konferencijose ir galimybė susipažinti su slaptais dokumentais. Su parlamentu buvo sutarta, kad tai bus tos temos, kurios bus aktualios, kurios padės mums pasiekti pažangos nagrinėjant esminius klausimus ir tuo pat metu tai padės išspręsti ir tuos klausimus, kurie, dėl kurių atsirado pakeitimų po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Kaip jau sakiau, viena iš tų temų yra parlamentui galimybė dalyvauti tarptautinėse konferencijose. Savo pačių iniciatyvą mes pradėjome taryboje sunku, sudėtingą darbą, bet mums pavyko susitarti dėl procedūrų, dėl to, kaip Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas į dėrybas dėl metinės finansinės programos sudarimo. Ir E, teko priimti darbų programą būsimiems dviejams metams. Europos parlamento vaidmo buvo padidintas, jūs turėtumėte to džiaugtis. E, tai buvo mums svarbi tema. Mes siekiame, kad procedūros čia būtų aiškios. Ir geguž... Birželio pabaigoje Europos komisija pateiks savo siūlymą. Kitaip tariant, jūs į procesus būsite įtraukiami iš karto ir diskusijos Dėl procedūros netrukus prasidės. Čia mes turime sutarimą po darybų, kurios vyko valstybėse narėse. Labai trumpai. Norėčiau pridurti šį beitą ir dar palikti laiko klausimams. Galimybė susipažinti su slapta informacija tas klausimas buvo ypač svarbus, mes jo ėmėmės iš karto nuo e, mūsų pirmininkavimo pradžios. E, po Bulgarijos ir, Rumunijos, dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Žengeno zonos šie klausimai buvo susijęs su galimybė susipažinti su slapta informacija. E, žai taryboje buvo nagrinėti šie klausimai, vidaus reikalų taryboje buvo nagrinėti šie klausimai ir buvo nuspręsta leisti Europos parlamentą susipažinti su slaptais dokumentais, tačiau to aišku nepakanka, e, nes galimybė susipažinti su tais dokumentais priklauso nuo temos, nuo atskirų klausimų sprendimų. Tad mes sutarėme, kad reikia kreiptis į ekspertus, jie dabar dirba, bandydami siekti bendro sutarimo taryba turi labai griežtas taisyklės šiais klausimais, jūs turbūt tai žinote. Aš žinau, kad parlamento biuras padarė labai svarbų sprendimą šioje srityje. Europos parlamentas ketina sukurti sąlygas, kad būtų užtikrinamas lygiai taip pat e, toks pat e, saugumas, kaip ir taryboje, kalbant apie darbą su slaptais dokumentais ir slapta informacija kol kas e, jūs galite susipažinti su neslaptais dokumentais arba kurie nebėra slapti, ateityje situacija keisis. Dar vienas dalykas, kuris tebe lieka sudėtingas. Leidimų suteikimas susipažinimų slapta informacija, vadinamoji klyringo sistema e, kai kurie uh, Europos parlamento nariai E, yra gavę tokius leidimus, kai kurie dar ne. Reikės spręsti šį klausimą taip pat ateitie. Darybos, tikiuosi, irgi vyks šiuo klausimu sėkmingai ir pirmininkaujant Lenkijai jūs galėsite šio klausimo nagrinėjimą sėkmingai užbaigti ir ši istorija bus išspręsta. Dėl parlamento dalyvavimo tarptautinėse konferencijose taryba numatė tam tikrus reikalavimus ir buvo nuspręsta, kad taryba turi suteikti Europos parlamentui leidimą dalyvauti e, tokio pobūdžio e, renginiuose, turi būti pateikti Europos parlamento narių pavardės. Bet dabar tas pavardės jis pateikti ne keturios savaitės iki renginio pradžios, bet užteks dviejų savaičių iki renginio pradžios. Turės vykti konsultacijos su Europos parlamento nariais, kad jie galėtų susipažinti su koordinavimo komiteto posėdžių rezultatais. Taip pat bus atsižvelgiama Europos parlamento narių pozicija. Mes pasiekėme sutarimo korepere. E, dviejų e, dalių posėdis vyko ir ponui Lėner buvo pasiūlyta. Mes su juo sustikome Strasbūrė, buvo pasiūlyti jam konkretus sprendimai. Pasiūlyme, kad kitą savaitę įvyktų E, susitikimas su Europos parlamento dėrybų grupe ir mes esame pasirengę išklausyti Europos parlamento reakciją į pateiktus siūlymus. Kai dėl koreliacinių lentelių, tai yra ta tema, kur pažangos teisėkuros ir tie siekti nėra lengva. Čia situacija yra tokia egzistuoja e, tarp institucinis sutarimas tarp trijų institucijų, kur yra pasakyta, kad koreliacinių lentelių naudojimas turi būti skatinamas. Pirmininkų sueigoje e, gruodžio mėnesį buvo nuspręsta, kad jokių direktyvų negali būti priimama e, bendro sprendimo procedūrų E, dėka, kai nėra parengtų koreliacinių lentelių. Taigi buvo nuspręsta tomis lentelėmis naudotis nuolatos. Ir štai nuo tada e, teisėkuros procesas tapo sudėtingesnis, nes taryba nedalyvavo sudarant šį susitarimą. Valstybės narės nesutiktų, kad parlamentas priimtų būtinus privalomus sprendimus dėl dalykų, dėl kurių tarintis jos nedalyvavo. Tad mes pradėjome dėrybas. Dėrybų grupė parengė du siūlymus valstybėms narėms ir valstybėms, valstybės narės nepritarė siūlymus, mes dirbome toliau generalinėme sekretorijate tarybos ir taip pat įtraukime komisiją į šį darbą. Tačiau esant tokiai sunkiai situacijai, Parlamentas ir toliau norėjo, kad koreliacinės lentelės būtų būtinos. Mums tai kėlė didelių sunkumų, nes atsirado tokia padėtis, kai tapo labai sunku įtikinti valstybės narės pritarti šiam siūlymui ir tapo faktiškai labai sunku šį klausimą išspręsti. Mes pateikėme labai konkrečius pasiūlymus ir. Kai kurios, kai kuriais e, darybų laikotarpiais susitikusi su komiteto pirmininkais, aš susidariau tokį įspūdį, kad e, buvo pritariama pirmininkaujančios valstybės pozicijai, kad reikia labiau susitelkti ties turiniu, o ne akcentuoti e, tarp institucinius teisinius aspektus. Rengdami kai kurios pranešimus sugebėjome rasti gerus kompromisus, tačiau vis dėlto kartais e, nepavyko rasti to bendro modus vivandi kai kuriuose situacijose. Pateikėme labai konkrečius pasiūlymus. Labai svarbu e, buvo atitikties lentelių naudojimas e, vakcinuojant galvijus, ypač dėl mėlynojo liežuvio lygos. Buvo sudėtinga paaiškinti mūsų piliečiams, kad nebus skiepijamos karvės nuo e, šios pavojingos epidemijos, todėl kad mums nepavyko susitarti dėl atitikties lentelių. Mes pateikėme pasiūlymą ir viena iš darybinių pusių pasiūlė, kad jei parlamentas e, nutrauktų savo svarstymus, tai tarybai liktų daugiau laiko susitarti dėl atitikties, atitikties lentelių. Taigi, e, bendri ketinimai buvo geri, tačiau vis dėlto mums nepavyko susitarti dėl to, kad nesusitarėme būtent dėl atitikties lentelių. Jei būtume susitarę dėl lentelių, tai būtume galėję sustabdyti savo svarstymus parlamente. Tačiau pirmininkų sąjungoje buvo nuspręsta kitaip. Praėjusią savaitę buvo priimtas kitas sprendimas, dėl kurio atsakymo dar nesulaukėme. Mes siūlėme parengti apžvalgą tų pranešimų, dėl kurių diskusijos nepasistumėja į priekį dėl nesutarimų. Tai yra keletas puslapių, aš juos turiu. Mums pavyko susitarti dėl turinio. Nėra jokių neaiškumų dėl turinio, tačiau nesutarėme dėl teisinių aspektų. Labai sudėtinga tai paaiškinti mūsų piliečiams, labai sudėtinga paaiškinti tai tiems studentams, kurie atvyksta iš ar nori atvykti iš mažiau ekonomiškai įsivyščiusių valstybių to, ir jie, jiems stipendijos yra nesuteikiamos todėl, kad mes negalime suteikti, sutarti, kokią finansinę priemonę turėtume naudoti jų stipendijai. Todėl, kad nesutarėme dėl tarp institucinių niuansų. Taip pat taikytina ir bananų gamintojams. Jie nesulaukia e, skirtų kompensacijų, kompensacijų dėl to, kad mes niekaip nesutarėme dėl tarp institucinių aspektų. Manau, kad e, tiek parlamentas, tiek taryba yra atsakingi už tai, kad e, sutarus dėl turinio nereikėtų dėlsti ir strikti prie tarp institucinių problemų. Atleiskit, gal kalbu per nelik ilgai, tačiau tikrai norėjau pateikti jums išsamų paveikslą ir pristatyti tarp institucinius aspektus. Dar dėl skaidrumo registro. Nežinau, ar diskusijos jau baigėsi parlamente. Mes e, suvokiame, kad tarp institucinį susitarimą tarp komisijos ir parlamento reikės pasirašyti ir e, pirmininkaujantį valstybė įdėjo visas savo pastangas ir dabar gavome leidimą pasirašyti šį tarp institucinį susitarimą. Mes pateiksime politinę deklaraciją ir prasidės trišalės dėrybos dėl tarybos vaidmens šiame registre. Mūsų pozicija yra kiek kitokia nei parlamento ir komisijos, nes mes nesam lobistų organizacija, čia valstybės narės turi užsiimti lobizmo veiklą, tačiau ne taryba. Tačiau vėlgi mes puikiai suprantame, koks svarbus Europos parlamento vaidmuo, kuriant skaidrumo registrus. Mes pasiūlėme procedūrą, pagal kurią būtų numatytas tinkamas vaidmuo ir Europos parlamentui. Dėl interesų grupių registravimo. Mes jau pateikėme informaciją kokios pažangos pasiekta pirmininkaujančios valstybės e, dėrybose. Mūsų laukia dar ir trialogas ir visa reikiamą informaciją mes jums pateiksime, kad jūs galėtumėte priimti savo sprendimą. Mes tikimės, kad parlamentas pritars šiam pirmininkaujančios valstybės e, pasiūlymui, dėl kurio buvo susitarta praėjusiame trialoge ir e, apie kurį buvo informuotas ir koreperas. Ponios ir ponai, tiek norėjau pasakyti apie su jūsų komitetu susijusius e, reikalus. Man buvo labai malonu bendradarbiauti su jumis praėjusį pusmetį ir aišku, mes e, perdosime pirmininkavimo vairą e, kitai valstybei, tačiau aš tikiuosi, kad mes ar toliau bendradarbiausime ir aš galiu pažadėti, kad Vengrija visada labai palankiai vertins bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Grazie, signor Žorį. Dėkuoju, ponė Giori, už tokį išsamų pristatymą. Dabar žodis kolegoms. Aš pats taip pat norėčiau kai ką pasakyti ir pabrėžti, jog e, asmeniškai susijėmės e, skaidrumo aspektais. Aišku, aš žinau, kad tarybos pozicija ir, yra kitokia negu parlamento ir mūsų komiteto, tačiau Aš puikiai suprantu, kad gali būti tam tikras e, spaudimas e, daromas ir kad čia svarbus yra e, svarbus santykiai su atskiromis valstybėmis narėmis, tačiau labai svarbus yra ir tam tikras simbolinis čia aspektas, todėl kad teisė, kurios plotmėje apskritai yra pabrėžiamas skaidrumas kadangi parlamentas e, atstovauja piliečiams, o taryba atstovauja valstybėms, ar tiesiekoros e, kontekste, aišku, tai yra tikrai simboliška. Tačiau mes e, konstatavom, jog Vengrija įsiklauso į parlamento nuomonę ir todėl esame labai dėkingi. Na, o dabar žodis kolegoms ir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 Jūsų atstovas e, pristatydamas pirmininkaujančios Vengrijos e, programą, ponas Martoni, jau supažindino mus e, su siekiamais tikslais ir aš žinau, kad būta daug su konstituciniais reikalais susijusių aspektų buvo kalbėta apie tai, kad e, daugelis teisės aktų turėtų būti apsvarstyti ir suderinti kaip galima greičiau skubos tvarka, tačiau, kaip ponia ministrė minėjo, kai kurių dalykų nepavyko suspėti. Tačiau labai džiugu, kad buvo susidarta dėl piliečių iniciatyvos. Aš buvau atsakinga už šią temą, rengiau pranešimą kartu su kitais pranešėjais AFKO komitete šią temą. Kita svarbi tema yra Kroatijos stojimas į Europos Sąjungą ir 24-25 dieną vyks vadovų susitikimas Briuselėje. Aš tikiuosi, kad šio susitikimo metu bus sudėlioti paskutiniai akcentai. Aš e, manau, kad e, Kroatijos stojimas turi būti sėkmės istorija ir ji ir bus sėkmės istorija. Dėl Europlius pakto šis paktas sustiprina Europos stabilumo mechanizmą. E, mes kuriame tokią sistemą, e, kurioje pakankamas dėmesys turėtų būti skiriamas ir valstybių narių ekonomikoms. Yra ir tokių valstybių, kurios yra pereinamojoje fazėje, tačiau turime visų pirma galvoti ir apie mūsų bendrosios valiutos stiprinimą. Tai yra labai svarbus tikslas. E, tačiau būta ir pasipriešinimo šiai idėjai. Kitas svarbus klausimas - Šengeno klausimas. Labai intensyvūs debatai vyko svarstant apie Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno erdvės. Manau, kad šie klausimai buvo patys svarbiausi pirmininkaujant Vengrijoje vyko ir mūsų posėdis e, Vengrijoje. Kitas svarbus dalykas yra finansavimo klausimas. Aš e, galvoju, kad gal padaryta klaidų kai kur, tačiau e, manau, kad negalime reikalauti, kad pinigai būtų gražinti. Aš noriu padėkoti Jums už Jūsų asmenį indėlį bendradarbiaujant su Europos parlamente. Dar kartą ačiū. Po ponios Gurmai pasisakymo kolega Brons. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs e, kalbėjote apie pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimą. Kaip žinote, trys valstybės rinktinė karalystė tame tarpe taip pat e, paprašė leidžiančios nukrypti nuostatos opt-out. Ir opt-out e, tai buvo ta, ta kaina, kurią mes sauliaidome pasirašydami Lisabono sutartį. Tai buvo kaip atsvara. Uh, Ir ši leidžianti nukrypti nuostata yra nieko verta nes yra tam tikros nuostatos Lisabono sutartyje. Aš kreipiausi į komitet, komisijos narius į tris skirtingas valstybės narės, kalbėjau su konstitucinės teisės ekspertais ir aš vis nesulaukiu atsakymo. Galima sakyti, kad nesulaukiau jokio atsakymo. Aš suvokiu, kad e, hartijos turinys gali būti įgyvendintas e, valstybėse narėse skirtingai, tačiau ne apie tai aš dabar kalbu. Norėčiau paklausti, e, ar leidžiančios nukrypti nuostatos šioje hartijoje iš tikrųjų yra egzistuojančios, veikiančios ar ne. Atleiskit, kad vėl ir vėl šį klausimą užduodu. DAF. Um. Kolega Daf. Pane ministrė, džiugu vėl jūs matyti čia. Noriu padėkoti liberalų frakcijos vardu už sunku jūsų darbą. Na, aš suprantu tam tikrą frustraciją dėl to, kad jūsų pirmininkaujanti valstybė galėjo nuveikti daugiau, jūs dėl to jaučiatės gal ne visai patogiai, bet tai yra visų pirmininkaujančių valstybių variantas. Jos visos jaučiasi būtų galėjusius nuveikti daugiau. Matome, kaip kartais yra reaguojama į Lisabono sutartį. Žmonės ne visada supranta visą to sutarties svarbą. Aš norėčiau pasakyti, pakomentuoti savo kolegos Bronks žodžius. Jungtinė karalystė nepasirinko opt-out varianto, kalbant apie pagrindėsių hartiją, nes neįmanoma to padaryti, kadangi yra pasirštas protokolas ir ginčytinais atvejais. Tiesiog Junktinės karalystės piliečiams yra, būtų neteisinga neleisti pasinaudoti visomis pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Ponas Bronks klysta ir dar klaidina kitus. Kai dėl koreliacinių lentelių ir atitikties lentelių, na, akivaizdu, kad mes esam labai užsispyrę šiuo klausimu, tiesiog maniakiškai laikomės savo siūlymo. O jūsgi norėtume didesnio lankstumo. Tačiau aš manau, kad Taryba žino, kodėl mes jų norim. O ta priežastis yra tokia. Mes manome, kad tuo būdu pagerės teisės aktų kokybė ir skaidrumas. Ir mes žinome, kad valstybės narės sprendžia, ką jos turi daryti ir kaip joms perkelti į savo nacionalinę teisę ES teisės aktus. Ir jos ne visada skelbia savo veiksmų planus. Ir kai kurie iš jūsų kolegų taryboje taip pat laikysis atkakliai savo pozicijos, bandydami rasti priežasčių, kaip sutrukdyti vieno ar kito teisės akto prieimimą. Ar galėčiau paklausti tikslesnės informacijos apie tą procedūrą, dėl kurios buvo susitarta? kad galėtų prasidėti darybos ir diskusijos dėl finansinės metinės programos. Taip pat kokios yra sąsajos taip tarp vadinamosios M, dėl vadinamųjų MFF darybų. Europos parlamentas turi būti matomas kaip visuma. Mes norime pasirinkti aišku ir suprantamą kelią, jeigu norime priimti protingus sprendimus. Parlamentas pareiškė norą, kad būtų įkurta tarp parlamentinė konferencija, kad būtų galima šias temas gvildenti. Ne tik čia Europos parlamente, bet kad būtų jas galima aptarti ir su nacionaliniais parlamentais. E, kad būtų galima diskutuoti su biudžeto komitetais nacionaliniuose parlamentuose. Aš manau, kad e, tai yra labai svarbus dalykas ir kad mes negalėsime pasiekti politinio sutarimo šią temą, jeigu prieš tai neįvyks rimtos detalios diskusijos ir nacionaliniuose parlamentuose ir čia. biudžeto ministrų vienų susitikimai rezultatų neduos, sutarimo nebus pasiekta. Mes tą matėme iš dabartinės finansinės perspektyvos, kuri baigsis 2013 metais. 18 Europos parlamento narių taip pat dalyvavo diskusijose dėl Lisabonų starties tam tikrų nuostatų gyvendinimo. Kaip su jomis, kokie rezultatai šių diskusijų? Dėkui. Well, minister, thank you very much. Ačiū, ponia ministrė, už jūsų nuveiktą darbą. Mes iš ties jautėme, kad jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, labai draugiškai vertinate ryšį su Europos parlamentu. Um, užduosiu politinės drąsos nereikalaujančios atsakymus. Tai yra MFF klausimas, taip pat atakties lentelės. Um, du paprasti klausimai. Pirmas. Ir aš žinau, kad jūs turite būti diplomatiška, bus sudėtinga jums atsakyti, tačiau gal galėtumėte atsakyti, e, kokie ryšiai e, prieimus e, Lisabono sutartį tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Jūs galbūt galėtumėte pasakyti vieną dalyką ar vieną sritį, kurią būtų galima patobulinti. Ar tai, kad tarp institucinėme susitarime e, buvo suderintos kai kurios nuostatos, jūs gailitės dėl to ar ne? Ir pagaliau dėl Europos semestro būtų įdomu išgirsti, koks jūsų vertinimas Ir kaip Jūs vertinate Europos parlamento reikalavimus ir vertinimo procedūrą? Ar nemanote, kad turėtų vykti diskusijos su nacionaliniu parlamentu atstovais siekiant skaidrių biudžeto procedūrų? Herzlichen Dank. Äh, Brok. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū tarybos atstoviai. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su pirmininkaujančia Vengrija. Būtų džiugu, jei ir pasibaigus Vengrijos pirmininkavimui mums pavyktų susitikti neformaliems pokalbėms. Vengrijos pirmininkavimas sutapo su labai ypatingu laikotarpiu, tai yra įsigaliojo Lisabono sutartis, ji pradėjo veikti mm, taip pat e, vis dar buvo stebimos ekonominės krizės apraiškos ir iškilo klausimas, ar mums pavyks bendradarbiauti konstruktyviai, ar mūsų santykis bus paženklintas kovos braižu, bet to reikia nepamiršti ir nacionalinių parlamentų vaidmens. Ir aišku, pirmiausia, turime nepamiršti tos konstitucinės realybės. Būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų nuomonė, kaip būtų galima išvengti to tarp institucinio ginčio, akcentuojant turinį, o ne formą. Nepaisant to, kad aišku buvo kovojama dėl daugelio dalykų, tačiau būtų galima ieškoti ir sprendimų. E, kokia jūsų refleksija vertinant e, tą pirmininkavimo praeitį, juo labiau, kad kai kuriais atvejais korepero atstovai tikriausia dar ne, neper, nespėjo perskaityti e, sutarties teksto. Aišku, gal tas tekstas jau yra perskaitytas, tačiau ne viskas įsisamoninta iki pabaigos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums kaip tarybos pirmininkiai gali būti labai e, sudėtinga ir buvo labai sudėtinga e, dirbti, taip pat bendradarbiauti su Europos parlamentu ir būti veiksne. Aš suprantu, kad e, kai kurie diplomatai vaidina turinčius daugiau galių nei įprasti parlamento nariai. Tai yra, kai kurie parlamento nariai yra lygesni už kitus. Ir mm, reaguodamas į Britų kolegos mintį dėl hartijos, turiu pasakyti, kad šis klausimas rodo, kad e, Junktinėje karalystėje pagrindinių teisių hartija tikriausiai dar nėra perskaityta todėl kad pagrindinių teisių hartija yra taikoma Europos teisės aktams ir susijusi su ES teisės aktų įgyvendinimu. Tik tokia yra šios pagrindinių teisės hartijų taikymo sritis. Todėl jokios leidžiančios nukrypti nuostatos opt-out negali būti. Jungtinė karalystė tą savo opt-out e, gavo už tam tikrus dalykus, tačiau tai niekaip nesusiję su nacionalinė teisėje kura. Vas Gualtieri taip pat dar paprašė žodžio, prašom. Dėkuoju. Pane ministrė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Ir norėjau taip pat grįžti prie to, ką minėjo gerbiamas Brokas. Tai yra prie sunkumų, su kuria susidūrė pirmininkaujantį Vengriją šiuo etapu, kuomet yra susidurama su atnaujintomis institucijomis Lisabono sutarties kontekste. Ir e, atrodo, jog daugelis e, temų tuomet pasimato kitaip ir problema e, yra ne tik tai e, Lisabonos e, sutarties specifinės nuostatos, tačiau tam, tam tikra Koperniko revoliucija, kuri atsiranda baigiantis ramščių sistemai ir apibrėžiant Europos parlamento vaidmenį, Europos parlamento kaip uh, tiesioginio Europos piliečių atstovo. Ir tada atsiranda tam tikrų e, pasiekmių, aišku, yra ir kitų pasiekmių, nulatinis e, pirmininkavimas, e, vyriausiai įgaliotinė ir taip toliau. Ir e, tam tikri aspektai yra susiję su e, sunkumu įgyvendinti tos naujus e, institucinius aspektus. Ir aš čia noriu paliesti e, E, du e, dalykus. Tai yra e, Vengrijos sukaupta patirtis visų pirma per pastarąjį pusmetį Vengrija jau susidūrė su šitais dalykais ir turi tam tikros patirties. Mes prieš kurį laiką šiandien diskutavom apie Europos semestrą, kuris neturi realaus teisinio pagrindo kuris remiasi Elgesio kodekso peržiūra ir techninių požiūrių nėra to techninio pagrindo, tačiau realiais vis dėlto yra. Tad e, kaip e, yra e, su tinkamo teisinio pagrindo skirimu Europos semestrui, turiu galvoje 121 straipsnio 6 dalį. Lisabonos sutarties ir turint omenyje Europos semestrą E, ne tik tai e, ekonomikos augimo ir stabilumo pakto kontekste, bet visų ES politikų e, kontekste. Toliau tarptautinės sutartys yra, yra kita svarbi tema, kaip užsienio reikalų komiteto ir gynybos komiteto narys. Aš manau, kad du š 119 straipsnis numato tam tikrų naujovių. Ir tik tai tais atvejais, kai e, išskirtinai susijęs sutartis yra su bendra saugumo e, ir BUSP, tuomet reikia parlamento nuomonės. Ir man atrodo, kad e, čia ne visiškai tinkamai taikomas bus teisinis pagrindas, pavyzdžiui, ekstradicijos e, sutartis, e, sakykime, Atalantos e, misijos Mauricijos saloje kontekste ir šis dalykas buvo ratifikuotas kaip bus dalykas. Aišku, sutartis numato tam tikrą procedūrą, tačiau griežtai teisinį požiūrį žiūrint vis dėlto yra problemų. Tad kaip, kaip ką Vengrija mano šituo svarbiu klausimu? Kolega Efner. Labai ačiū, panė pirmininkė. Noriu pasinaudoti galimybę užduoti klausimą. Daugelis klausimų jau buvo užduota, noriu pasitikslinti dėl vieno dalyko. Uh, Tai yra Europos piliečių iniciatyva. Aš asmeniškai e, atkreipiau jūsų dėmesį į tai, kad e, sutarus balandžio mėnesyje e, dar negalime džiaugtis tuo, kad viskas padaryta. Jo labiau, kad kai kuriuose valstybėse narėse teisės akto perkelimas į nacionalinę teisę vis dar stringa. Kai kur neaišku, kas kompetentingas, kitur um, akcentuojama, kad e, reikalingos kitos e, nacionalinės nuostatos, nes yra reikalaujama elektroninio parašo, o nacionalinių teisės aktų numatytos e, nuostatos e, nesuteikia to saugumo, kurio reikalauja ES teisės aktas. E, taip pat yra numatytos nereguliarios patikros, tačiau tai reikštų laiko vilkinimą. Ką noriu pasakyti, tai tai, kad reikalingas stiprus koordinavimas taryboje, siekiant, kad tai, kas buvo sutarta taryboje, komisijoje ir parlamente, e, valstybėse narėse būtų įgyvendinta tinkamai. Taigi tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą ir galbūt jūs per likusias dvi savaitės gal galėsite imtis kokios nors iniciatyvos, kad viskas vyktų sklandžiau. Žodis Jums, ponė ministrė, atsakymams į e, šią daugybę klausimų, kur pabrėžti įvairūs e, aspektai. Dėkuoju. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti už visus klausimus ir komentarus, už paramą ir gerus žodžius e, pirmininkaujančiai valstybei. Dėl skaidrumo registrų. Aš savo įvadinėse pastabose paminėjau, kad taip mes manome, kad šie įsipareigojimai parlamento ir komisijos yra labai svarbus. Svarbu susitarti dėl skaidrumo registro ir politinės deklaracijos. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes atidžiai stebėsime, kaip vyksta darbai šioje srityje dėl skaidrumo registro. Gurmai klausimas. Noriu padėkoti už jūsų malonės pastabas, o dėl specifinio klausimo susijusios su Islandija mes e, numatėme, kad birželio 27 įvyks e, kitas darybų etapas ir e, atitinkamose tarybos darbo grupėse šis klausimas yra nagrinėjamas, atidžiai nagrinėjama, kaip uždaromi e, darybiniai skyriai ir mes tikimės, kad daug darybinių skyrių bus uždaryta, jo labiau, kad mes kalbame apie Europos ekonominę erdvę. Ir yra kai kurių klausimų, tokių kaip pavyzdžiui viešieji pirkimai, švietimas e, ir e, kiti skyriai, kaip pavyzdžiui moksliniai tyrimai, tyrimai. Manau, kad mums pavyks kai kurios darybinius skyrius atidaryti. E, dėl Šengeno gruodžio mėnesį Vokietijos ir Prancūzijos ministrų laiškas buvo paskeltas ir iš jo išplokė, kad pirmininkaujant Vengrijai nebus pasiekta pažangos dėl Rumunijos ir Bulgarijos, tačiau mes nenuleidome rankų ir aš noriu padėkoti Europos parlamentui, dėkoju pranešėjui. Tikrai praėjusią savaitę vyko labai um, puikios darybos Ir buvo nuveikta daug darbų ir tos valstybės, kurios prieštaravo šiai minčiai, aš kalbu apie penkerias valstybės narės, jos pakeitė savo apsisprendimą. Ir visi dabar supranta vienas kitą geriau. Mes e, pasiekėme, kad šios penkios prieštaraujančios valstybės palankiai žiūri į Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno erdvės galime pasakyti, kad techniniai techninius kriterijus šios dvi valstybės atitinka, tai yra didelė pažanga. Ir buvo pasakyta, kad vėliausia rugsėjo mėnesį bus grįžtama prie šio klausimo ir bus priimti sprendimai dėl ateities veiksmų. Šiuo metu mes manome, kad tai ir būtų geriausias sprendimas. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Lenkijai bus priimti svarbus politiniai sprendimai. Ir bus pasiekta susitarimo. Aš tai vertinu kaip e, sėkmę. Dėl AKR susitikimo Kozakė, aš manau, kad e, pirmininkaujančiai valstybė ši tema buvo labai svarbi. E, vyko tikrai puikios dėrybos, e, į kurias buvo įtraukti ir nacionalinių parlamentų atstovai, Europos parlamento atstovai. Sulaukėme daug klausimų. Ir manau, kad mes visi siekiame tos stiprios Europos. Mes pateikėme deklaraciją ir taip pat bus parengtas atsakymas, tai techninio pobūdžio dalykai, teisinio techninio pobūdžio dalykai. O kalbant apie atsaką Vengrijoje, Vengrijoje buvo įvykdyta kompanija už E, gyvybę, mes nekalbame apie Nekalbame apie abortus ir valymus, tiesiog norime suteikti galimybę vaisi e, aukti ir taip pat turi, norime suteikti galimybę tėvams, kurie nori įvaikinti vaikus, nes uh, Jei ir toliau bus taikoma abortų praktika, tai bus mažiau vaikų, kuriuos bus galima įvaikinti. Čia mes kalbame ir apie lygias galimybės. Aišku, vyksta ir teisiniai, techniniai e, debatai, ar įtraukti šį klausimą į mūsų pažangos programą ar ne. Jei šie debatai nebus baigti, tuomet jų neįtrauksime į pažangos ataskaitą, tačiau pateiksime galimus sprendimus. Tiesiog norėjau pristatyti jums pirmininkaujančios Vengrijos poziciją. Atsakydama į pono Bronks klausimą, noriu padėkoti ponui Brokui už tai, kad jis iš dalies atsakė į pono Bronso e, klausimą. Uh, Iš tikrųjų, Čekija leidžiančios nukrypti nuostatos paprašė kiek vėliau ir um, leidžianti nukrypti nuostatą gali būti suteikta tik tuo met, kai vyks kitas svarst, sutarties svarstymas. tikriausiai tai vyks po Kroatijos įstojimo. Mes e, neturime e, painioti kai kurių dalykų, nes dabar kalbame apie Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą. Aš tikiuosi, kad stojimo dėrybos baigsis laiku. E, tiesa, tai yra labai, tai yra sudėtingas darbas parengti teisinį stojimo tekstą. Aš tikiuosi, kad e, pirmininkaujantį Lenkiją suspės šios darbus pabaigti ir bus parengti visi reikiami pakeitimai, jei jų reikės. Noriu padėkoti ponui Dafui. Aš tikrai nesu nusivylusi ir Aš manau, kad mes turėtume suvokti savo abipusę atsakomybę. Turime būti veiksmingi ir turime kalbėti apie turinį. Labai įdomu yra tai, kad bet kada, kai dirbame su skirtingų komitetų pranešėjais, mes visada randame tą bendrą vardiklį. Tačiau, kai prasidėjo diskusijos dėl tarp institucinio susitarimo, dėl atitikties lentelių, e, tiesiog e, nuomonės išsiskyrė. Labai svarbu tai, kad mes Išreiškėme savo poziciją, pateikėme keletą labai konkrečių pasiūlymų. Ir e, aš tikiuosi, kad parlamentas pagaliau supras, kokia yra mūsų motivacija. Dėl atitikties lentelių pritariu, kad jos yra reikalingos skaidrumui. Mano valstybė narė, nauja valstybė narė, jeigu taip galima pasakyti, pasižymi tuo, kad mes visada turėjome atitikties, atitikties lenteles. Man tai nekelia, mano šaliai tai nekelia jokių problemų. Tačiau kai kurioms valstybėms šių lentelių įvedimas yra sudėtingas, ypač toms valstybėms, kurios turi federalinę struktūrą, kur galių perdavimas vyksta labai sudėtingai. Tačiau Teisingai pastebėta, kad tai yra komisijos darbas. Komisija yra sutarčių sergėtoja ir teisės aktų įgyvendintoja. Taigi tai yra jos misija kontroliuoti. Aišku, yra um, atitikties lentelės ir jei dėl jų sutarsime, komisijos uh, darbas bus daug paprastesnis. Tačiau aš tikiuosi, kad parlamentas tikrai um, supras, ko mes norime. Dėl FFM. Neatsakysiu, neatsa, ne, nekalbėjau apie šį klausimą detaliai. 324 sutarties straipsnis numato pirmininkaujančios valstybės įsikišimą. Turi vykti reguliariai susitikimai susitikimai, kuriuose dalyvauja komisijos tarybos ir parlamento atstovai vyko susitikimai e, sausį, e, balandį ir kitas susitikimas vyks prieš vadovų tarybą birželio mėnesį. Bus aptarti su biudžetu susiję klausimai. MFF klausimas taip pat bus aptartas ir bus suteikta galimybė pasisakyti visiems norintiems. E, taigi, pirmininkaujanti valstybė yra atvira kitoms institucijoms, e, be to yra ir 312 sutarties straipsnis, kurį mes įgyvendiname Taip, mes pasiūlėme Europos parlamento atstovams keistis nuomonėmis su um, pirmininkaujančio trejeto atstovais. Um, siūlėme prieš kiekvieną bendrųjų reikalų tarybą surenkti susitikimą su parlamento atstovais. E, tokiu būdu mes suteikėme galimybę uh, parlamento atstovams daryti poveikį bendrųjų reikalų tarybai. Taip pat mes ketiname užtikrinti visapusišką prieigą Europos parlamento nariams, susipažinti su visais reikiamais dokumentais prieš um, bendrų reikalų klausimų tarybas. Apie šios klausimus buvo kalbėta ir korepere. Aš uh, tikiuosi, kad šie klausimai bus apsvarstyti ir parlamente. kai dėl tų 18 parlamentarų. Tai yra tas dalykas, kuris turi būti sutartas su valstybėmis narėmis. Jūs tai žinote, valstybės narės turi ratifikuoti protokolą sutinkamai su e, nacionalinių konstitucijų reikalavimais ir paskui turi įteikti ratifikavimo instrumentus Romoje. Kai dėl Vengrijos mes jau tai atlikome, tai padaryta gruodį praeitų metų, o kad procesas pagreitėtų, koreperas. E, kovo 13 dieną posėdžiavo, buvo paragintos valstybės pagreitinti kaip įmanoma ratifikavimo procesą per šešis pastarosius mėnesius, kai, paėmėm, kai perėmėme pirmininkavimą, buvo 18 valstybių, dabar 21 yra baigusi ratifikavimo procedūrą, trūksta šešių valstybių ratifikavimo. Dar. Kai dėl MFF nuosavųjų išteklių Kai vyks darybos MFF, bus diskutuojama dėl vienos temos, dėl to, kas pasakyta komisijos siūlyme, tačiau mes jau žinome, kas yra kalbama pradinėme variante šio dokumento ir jeigu Europos parlamentas norėtų surenkti tarp parlamentinę konferenciją, kur dalyvautų nacionaliniai parlamentai ir panašiai, tai tuomet aš manyčiau, kad e, tas siūlymas yra geras ir į diskusijas čia būtų galima nešti svarų indėlį. Dabar auga nacionalinių parlamentų vaidmuo. Toliau nacionaliniai parlamentai vis plačiau naudojasi jiems tenkančią kompetenciją. Ir nacionalinės vyriausybės taip pat tinkamai kontroliuoja MFF. Ir aš manau, kad Mm, tai yra vis, visą tai svarbus žingsnis. E, pono Tužaškovskio klausimas dėl nuolatinės ir, be, ir pirmininkavimo sistemos ir dėl rotuojančios pirmininkavimo sistemos. Vyko, vyko birželio pirmą Budapešte sustikimas ir aš manau, kad mes bet kuriuo atveju turėsime rimti, remtis tuo, kas pasakyta ES sutartyse. Mes Nenorėjome siekti daugiau negu siūloma sutartyse. Mes dirbome tuomi pono. Dirbome kartu su ponu Van Rompoj ir norime pasakyti, kad bendradarbiavimas buvo puikus, jis mūsų išklausydavo visada, kontaktai buvo nuolatiniai ir susitikdavom bent kartą per mėnesį, kartais ir dažniau. Iškeldavom visus rūpimus klausimus, kartais pirmininkaujančiai valstybei turėdavo klausimų, kartais rengiant tarybai, tarybos posėdžiams mes sulaukdavome siūlymų pas, parengti vienus ar kitus klausimus, pavyzdžiui, migraciją ir panašiai. Tai yra tas dalykas, kuris yra iš dalies mums, mūsų kompetencijos klausimas, iš dalies kitų struktūrų, tačiau bendradarbiavimas buvo puikiai nusistovėjęs. Mes neturime jokių ambicijų keisti sutarčių kontekstą, tikrai ne. Aš manau, kad e, mes būtent dėl to ir pasidėjome tokį gerą bendradarbiavimo pagrindą, kad laikėme sutarčių. Taigi, jeigu ambicijos užsibrėžiamos per didelės, kyla rūpešių, nes nesulauksi bendradarbiavimo iš kitų institucijų. Aš visada galvojau, kamgi kurti problemas ten, kur jų nėra, juk ES interesai yra svarbiausi, tokia buvo mūsų filosofija. E, kalbant apie biudžeto įvykdymo procedūrą. Plenarinėme posėdėje buvo diskutuojama dėl šito, dėl bendros užsienio ir saugumo politikos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos parlamentas priemė rezoliuciją gegužės mėnesį ir buvo pasiūlyta atmesti pateiktą siūlymą. Na, mes gerbėm parlamento nuomonę. Kiekvienais metais tos diskusijos gali kartotis ir jeigu parlamentas turi savo ketinimų, tai tuomet privalu jūs atsižvelgti, reikia surasti kažkokį ilgalaikį sprendimą ir ne, nustoti nuolatos pyktis dėl tos biudžeto vykdymo procedūros patvirtinimo. Sutartis, e, kai kurie asmenys e, interpretuoja kitaip šiuose rūmuose negu taryboje, pavyzdžiui. Tačiau, kaip jau sakiau, svarbiausia yra ne tai, svarbiausia yra rasti bendrus sprendimus. Ponui Gualtieri, dėl Europos semestro galėčiau atsakyti štai ką. Jūs taip pat beje savo klausime minėjot šį aspektą. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos semestras nėra pagristas sutartimis tai ir tai nėra teisės aktas, tai yra priemonė, tai yra įrankis. Buvo priimtas politinis sprendimas ir mes manome, kad yra tikrai labai svarbu, kad įsipareigojimus prisėmė valstybės narės ir kad jos tų įsipareigojimų laikytųsi. Europos komisija ir taryba e, dabar turi žymiai didesnį vaidmenį kontroliuojant, kaip valstybės narės tos savo įsipareigojimus įgyvendina ar neįgyvendina. Prasidėjo viskas nuo tada, kai buvo paskelbta e, nuomonių apklausa, kurią buvo užsakiusi Europos komisija. Mes susirinkome informaciją, paskui parink... sulaukėme politinių gairių iš tarybos ir valstybės narės tikrai dirbo labai sunkiai, kad būtų galima uh, parengti nacionalinės reformų ir konvergencijos programas, o paskui Europos komisija turi atlikti vertinimą tų visų įsipareigojimų. Tai sukėlė tam tikrų kontroversiškų reakcijų, nes ne visos valstybės narės buvo įvertintos labai teigiamai, tačiau toks yra gyvenimas, ne, ne, ne viskas gali būti puiku. Tačiau svarbiausia buvo išsikelti tam tikrus tikslus, tinkamai vertinti valstybių narių pasirengimą, o paskui e, taryba, Ekofinas ir EPSCO kitą savaitę svarstys tuos vertinimus, kuriuos pateikė komisija ir paskui mes jau galėsime visą šį pilną paketą teikti ES tarybai. Nežinau, ar reikia tam kokio nors sutarčių pagrindo šiam dokumentui, tiesiog tai yra skirtingi dalykai. Jeigu lygintume, kaip buvo kontroliuojamas Lisabonos įgyvendinimo tvarkaraštis, tai mes žinome, kad viskas vyko šiek tiek kitaip, bet sėkmės galima sulaukti abiem atvejais. Svarbiausia yra užtikrinti skaidrumą ir čia parlamentas galėtų suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Kad dėl šešių teisės aktų paketo mes norime pasakyti, kad esame atviri, laukiame siūlymų. Trilogo susitikimas vyks netrukus Taryba parlamentui suteikė daug nuolaidų dėl to, kaip įtraukti Europos semestrą į tą šešių teisės aktų paketą ir panašiai. Tad Europos parlamentas galės geriau matyti, kas kaip vyksta ir kaip įgyvendinamas Europos semestras. Visą tai jums bus puikia proga geriau suvokti šios procesus ir pamatyti, kaip jie veikia. Kai dėl išorės atstovavimo, kodėl tai yra ta tema, kuri nuodys gyvenimą kiekvienai būsimai pirmininkaušiai valstybei. Mes tikrai dirbome labai sunkiai, nagrinėjome atskirus atvejus. Pradedant miškininkystės tarptautinėmis konferencijomis, baigiant nežinau net kokiomis, visokiomis. Na ir bendro sprendimų kol kas nėra. Temos skirtingos, teisinis pagrindas kas kart skirtingas. Viskas atrodo netaip ir sudėtinga, tačiau e, kai kompetencijos rytis persidengia, tai tuomet iškyla sunkumo. Pavyzdžiui, valstybės narės vienaip interpretuoja sutarčių nuostatas, o, o, o taryba kitaip, ar komisija kitaip. Mums teko remtis ankstesnių dėrybų patirtimi, tačiau nuolatos laikėmės uh, atskirų atvejų nagrinėjimo požiūriu. Mes e, matėme, kad ir miškininkistės klausimais valstybės narės skirtingai vertino šią, šią, šią temą, bet dabar e, suradome registį sprendimą. Na, žmogiškasis faktorius šiuose klausimuose taip pat vaidina ne paskutinį vaidmenį, nes juk svarbu žinoti, kas sėdi prie diskusijų stalo, uh, E, kai nuvykstama į Ženevą ir New Yorką, kai kurios temos nagrinimos lengvai, kai kurios sunkiau. Tačiau suradom kiekvienam klausimui tam tikrą modus vivendi ir su valstybėm narėm pasiekėm sutarimo, kad ir toliau šis klausimas nebus paliktas reikimo valiai, kad mes jį nakrinėsim. Taigi, čia sutartis mūsų gyvenimo nepalengvina, nes ne visada aišku, kas kada turi vykti, kada turi būti atstovaujama valstybėms narėms, kada komisijai, kada tarybai. Tas galvos skausmas dar teks ir būsimai pirmininkaučiai valstybėms. Kai dėl piliečių iniciatyvos, ponu Hefneriui, galiu pasakyti štai ką dėl elektroninių parašų. Europos komisijos darbas yra čia pateikti konkrečius siūlymus ir vadovauti e, valstybių narių įgyvendinamajam darbui. Manau, kad čia reikalinga tvirta koordinacija ir čia jau paskutinį žodį turi tarti ne taryba, o komisija. Būtent ji turi tikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina šios ryties ES nuostatas. Aš manau, kad e, e, šį klausimą kelti yra teisinga ir jeigu jūs galėtumėte prižiūrėti, kaip tos procedūros vyksta, e, tai manyčiau būtų visai naudingas indėlis. Tiesiog daugiau supratimo atsirastų. Pone pirmininkė, Manau, kad ko gero atsakiau į visus klausimus. Manau, kad visi jau dabar būsime pramokę gyventi pagal Lisabono sutartį, jos visapusiškai laikytis. Kai sutartis būdavo ne visai aiški, mums būdavo sunkiau. Ir paskutinis komentaras. Aš manau, jeigu ir toliau laikysimės tvarkingo darbų pasidalymo, Ir jeigu nuolatos neieškotume, kur kieno kompetencijos ribos yra, labiau suteiktume prie teisėkūros darbo, prie savo tiesioginio darbo, tai tuomet visų nuotaika, manyčiau, būtų geresnė. O nuo to pagerėtų ir tarp instituciniai santykiai, su tuo tikra. Dėkui. Grazie, signor ministro. Dėkuoju, poniai ministrai. Paplosime išreikdami savo dėkingumą. Manau, kad e, Vengrijos e, pagreitis ir, ir kredo, e, kurį Vengrija sukūrė šitam pusmečiui, stipri Europą. Manau, kad tas šūkis galioja ne tik tai šitam pusmečiui, bet apskritai visam laikui. Yes. Guerrero. Bene, Presidente. Allora.